Good morning, dear colleagues, ladies and gentlemen. Please be seated. Labas rytas, kolegos. Ačiū, kad susirinkote. Pradėsime ryto posėdį. pradėsime šį tyrimą dėl elektroninio masinio ES piliečių sėkimo. Pirmiausia, norėčiau pasiūlyti patvirtinti darbo tvarkę. Noriu priminti, kad kaip e, nu, buvo kalbėta 12 rugsėjo, šiandien e, atliksime trečiai, trečios klausimus e, dėl masinio ES piliečių sekimo elektroninėmis priemonėmis. Iki šiol gavome informacijos, tačiau šiandien surinksime penkis, penkis atskirus posėdžius, posėdžių dalis. Pirmiausia, mūsų kolega ponas Morais ieškau, dairausi, kur jis čia yra. Sveikas, Vladai. E, Jūs e, galbūt pakomentuos šios dienos darbo atvarkę organizacinius aspektus. Ačiū pirmininkė. Keletą pas, keletas pastebėjimų. E, aš kaip pranešėjas norėčiau informuoti apie kvietimus, už kuriuos buvau atsakingas Beje, aš čia sėdžiu dėl, ko, dėl to, kad sekretariatas bando susodinti visus kitaip negu įprastai. Norėjau Jūs informuoti, kas yra pakviesti ir kas e, sutiko dalyvauti šiame, šiame posėdėje. Pagal dabartinę situaciją, tai kvietimai buvo siunti Robertui Vildui kuris yra Junktinių valstybių misijos pirmasis sekretorius. Tačiau negavome patvirtinimo, kad jisai dalyvaus šiame, šios dienos posėdėje. Taip pat e, dėl kitų kvietimų, kurie buvo išsiusti Junktinių valstybių administracijai. Taip pat pakvietėme Olandijos ministrą Ailo Pūsteną ir Ronaldą Plastiką, vidaus reikalų ministrą. ir kadangi Swifto serveriai yra Niderlanduose, tačiau abu ministrai atsisakė dalyvauti šiame viešame klausime ir jie nori palaukti e, vykstančių konsultacijų tarp komisarės Melstrem ir sekretoriaus Koeno rezultatų. Ir toliau informuosiu apie likusius kontaktus su Junktinių valstybių administracija ir valstybių narių vyriausybių atstovybėmis e, apie jo norą dalyvauti šiame tyrime. Ir posėdžio eigoje pabandysiu užtikrinti kaip e, skaidrumą e, apie tai, kas priėmė ir kas atsisakė mūsų kvietimo. Klodai, ačiū. Nematau prieštaravimų dėl darbo tvarkės, jį patvirtinta ir dabar pirmasis iš penkių sesijų, kurios buvo paskelbtas tai užtruks e, artimiausią valandą. Dabar pirmasis klausimas. Liudijimai, kad e, pagal turiamus e, naujienų agentūrų pranešimus NSA slaptai sekė asmeninius finansinius duomenis per SWIFT duomenų bazę. ES ir Junktinių valstijų laisvos prekybos susitarimas, kaip pamenate, pasirašytas, svarstytas nuo 2020 metų, įtraukia nuostatas, kurios leidžia perduoti SWIFT'o duomenis Junktinių valstijų institucijoms, kovojant su terorizmu ar terorizmo finansavimu. Europolas gavo užduoti išsiaiškinti, ar Junktinių valstijų prašymai atitinka sustarimą ar ne. Ir ta sąlyga buvo vienas iš reikalavimų iš Europos parlamento, kad būtų patvirtintas šis susitarimas. Taigi pas mus atvyko komisarė Malmstra, kuri rugsėjo 12 parašė jums ir e, sektoriaus padotojui Koenui prašydama paaiškinimų. 18 rugsėjo gautas atsakymas. Ir šis klausimas bus aptartas spalio 8 dieną. Tačiau, kaip ten būtų, šiandien mums malonu dar kartą mūsų komitete susitikti su komisare Malmstrom ir po to pas mus atvyks Europolo direktorius, ponas Wainwrightas ir pana, pana Petrė iš SWIFT. Ir jie mus informuos apie šį svarbų klausimą. Po to kalbės Belgijos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ponas Deboiklė, jeigu teisingai ištariu pavardę. O po to Junktinės karalystės vyriausybės komunikacijų būstinė, būstinės atstovai dalyvaus. Kalbėsime taip pat ir apie NSA šnipinėjimą Belgakomo sistemose. Apie tai išklausysime informaciją. Taigi, pirmiausia, komisijos narės Cecilijos Malmstram pareiškimas. Na, suteikiu jai žodį dėl NSA sekimo, panaudojant SWIFT duomenis ir kokios reikšmės tai turi TFTP susitarimui po to bus klausimai atsakymai, tačiau skirbiu iš karto, kadangi darbo atvarkė yra labai įtempta, yra numatytos penkios sesijos, siūlau, kad visi, kas nori kalbėti šioje diskusijoje, e, apsiriboti dviejomis minutėmis per klausimus ir atsakymus komisijos nariai, kad turėtume laiko ir kitiems svečiams. Taigi pradėsime nuo komisijos narės. Pone Melmstrom, prašom. Ačiū pirmininkė, labas rytas, ponios ir ponai. Noriu su jumis pasidalyti žiniomis apie kaltinimus dėl NSA galimų SWIFT duomenų panaudojimų per e, TFTP sustarimą. Ir jums sutikus, aš daugiausiai apie tai ir kalbėsiu, nes žinau, kad yra ir kitų aspektų susijusių su kovos su terorizmu bendradarbiavimu. Kaip ne, tikriausiai jums visiems nerima kelia visi šie kaltinimai pasirodė spaudoje. Kaip žinote, TFTP susitarimas buvo sutartas tam, kad nebūtų naudojami piliečių duomenys, ES piliečių duomenys be garantijų. Šis sustarimas numato teisinius pagrindus, užtikrinant, kad būtini duomenys kovai su terorizmu būtų tvarkomi tinkamai, laikantis duomenų apsaugų, apsaugos e, reikalavimų. Šis sustarimas reguliuoja bet kokį SWIFT duomenų perdavimą iš SWIFT duomenų banko į ES ir Junktinių valstybių valdžiai. Ir e, praeitie esu jūs informavusi, kaip sistema veikia, kokios yra garantijos per peržiūrą 11 ir 12 metais. Mano tarnybos renkia dar vieną ataskaitą apie TFTP, tačiau turint galvoje pastarojo metų įvykius, aš šį tyrimą sustabdžiau. Liepos 4 dieną po pranešimų spaudoje apie stebėjimo programos egzistavimą aš kreipiausi Junktinių valstybių pareigūnus prašydama paaiškinti, kokios čia yra programos ir ką jas gali reikšti TFTP ir PNR susitarimams. Lygiai grečiai Sąjungos ir Junktinių valstybių duomenų apsaugos darbo grupės, grupė buvo sukurta, kad būtų nustatyti faktai, kaip panaudojami ES piliečių asmeniai duomenys. Ir ši darbo grupė dar dirba. Rugsėjo 11 dieną aš kreipiausi į sekretorių Coveną e, išdo departamente ir pasakiau, kad aš palauksiu, lauksiu išsamios informacijos, kaip, kas ir kada. Kitą dieną pasiunčiau laišką, kuriame paprašiau pradėti konsultacijas pagal 19 susitarimo straipsnį. Tai yra oficialus žingsnis, kurį reikia žengti, kai yra ginčių tarp šalių pasirašusių TFTP susitarimą. Per šias konsultacijas aš reikalausiu išsamių paaiškinimų, išsamios informacijos, kad galima būtų išsiaiškinti, kokiu mastu e, buvo galėta padaryti įtaką TFTP susitarimo vykdymui. Mano atsakymai mano laiškus e, pateikti tam tikrai paaiškinimai ir šią laišką aš jums persinčiau. Šiame laiške keliami įvairūs klausimai, kuriuos reikia toliau aiškintis pagal 19 straipsnio konsultaciją. Aš nesu patenkinta gauta e, informacija. Nors iš jungtinių valstybių reakcijos šiek tiek suprantame situaciją, mums reikia detalesnės informacijos, kad gerai išsiaiškintume tikrovę ir galėtume spręsti, ar jungtinių valstybių įsipareigojimai pagal sutartį nėra pažeisti. E, toliau reikia tęsti konsultacijos, tai yra svarbiausia man, mano tarnybai, mes susitiksime asmeniškai su jungtinių valstybių pareigūnais labai greitai ir aptarsime svarbiausius klausimus. Ir aš norėčiau, kad jūs man pateiktume klausimus, kuriuos reikėtų uždėti, užduoti mūsų jungtinių valstybių partneriams kad galėčiau kalbėti visų institucijų vardu. Taigi būtų labai gerai išgirsti tikslius jūsų klausimus. Sprendimas išlaikyti sustarimą ar siūlyti jį sustabdyti yra labai rimtas. Ir jūs suprantate, kad žiniasklaidos pranešimai gali sukelti formalias oficialias konsultacijas. Sprendimas siūlyti sustabdyti sustarimo galiojimą reikalauja objektyvaus ir visapusiško įvertinimo bei konsultacijų. Mums reikia daugiau informacijos, aiškumo ir aš tikiuosi tą informaciją labai greitai gauti. Ir aš tikrai informuosiu ir jūs apie bet kokias rekomendacijas dėl TFTP sustarimo ateities. Ir visą tai bus aptarta su jumis taip pat. Ir čia aš staptelėsiu, kad greičiau atsakyti, kaip galima daugiau klausimų. Ačiū. Commissioner Malmström, for your statement, you made it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 pateiks įvairius elementus susijusius su susitarimu. Ar galime tikėtis artimiausių metų pamatyti tokius pasiūlymus ir pagal susitarimo ketvirtąjį straipsnį duomenys, kurių prašoma turėtų būti susiaurinti kaip galima daugiau, o komisijos e, ataskaita dėl gyvenimo teigia, kad Junktinių valstybių departamentas niekada negaus didžiausių duomenų skaičiaus, kurių prašo. Klausimas yra, kodėl tuomet jie turi tuos duomenys. Pagal 16 straipsnį yra numatoma teisė kiekvienam duomenų subjektui e, reikalauti atsakymų dėl jų duomenų, tačiau, duomenų, tačiau gyvenimo ataskaita teigia, kad TFTP susitarimas toks, tokia procedūra e, techniškai nėra įmanoma. Man atrodo, kad tai turėtų kelti nerimą taip pat. Toliau kalbant apie susitarimą, šeštas straipsnis sako, kad duomenys bus sunaikinami ne vėliau kaip e, praėjus penkeriems metams nuo jų gavimo. Žinome, kad e, duomenys gauti nuo 7 metų iki 2000, nuo, nuo 7 metų Liepos iki spalio nebuvo sunaikinti iki 2012 metų 21 spalio, taigi čia yra kitas klausimas. Dėl 12 straipsnio aš su, pritariu Klodo Marajas užduotam klausimui. Ir baigdamas norėčiau pritarti Klodui Morajos dėl e, sutarties sustabdymo, nes, aišku, aš negaliu kalbėti viso parlamento vardu, tačiau asmeniškai aš būčiau už tai, kad e, tai turėtų būti bent jau minimali galimybė aptarti sustarimo galiojimo sustabdymą su Junktinėmis valstybėmis ir Junktinėmis valstybėmis aiškiai pasakyti, kad šie kaltinimai E, negali atvesti ne prie nieko kito, o tik tai prie sustarimo sustabdymo. Ačiū. Dabar suteiksime žodį šešėlimas pranešėjams ir paskui komisijos nariai. Ir tuomet turėsime šiek tiek daugiau manevro laisvė, laisvės kitiems užduodant klausimus. EPP šešėlinis pranešėjas ponas Fosas. So, genau. <laughs> ähm, Also, um es halbwegs kurz zu machen, ich habe natürlich ähnliche äh, Fragen. Pabandysiu kalbėti trumpai. Mano klausimai panašus į Claude Moras ir taip pat ir Aleksandro Alvaro klausimus. Pirmiausia, norėčiau paklausti, ar žinote, kaip ten su žiniasklaidos pareiškimais kad e, lyg ir buvo galima naudotis e, sviduomenimis, ar iš tikrųjų taip ir buvo. Ir kitas klausimas. Ar turite informacijos, kuri leistų išsiaiškinti, ką padarė NSA? Galbūt ji turėjo tam tikrus duomenys dėl SWIFT. Ar tai buvo padaryta iki TFTP susitarimo? buvo susitarimas, ar, ar tai buvo su NSA pritarimu ar be. Ir dar norėčiau pasakyti, kad reikia stebėti, kaip yra finansuojamas terorizmas. Arba mes, arba JAV turi tą daryti. Jeigu mes to daryti negalime, negalime tai turbūt jungtinės valstijos tą gali daryti. su JAV yra vykdoma tam tikra programa susijusi su kova su terorizmu ir tai, kas yra nurodyta turinyje ir atitinka e, teisinį pagrindą, tačiau tai, kas vyksta ne visai teisėta. Taigi, kas yra teisėta, e, taip ir toliau darysim, kas neteisėtas tenksimės pataisyti. Turėsime vis tik tais taisyti tą situaciją ir taip darysime. Ačiū, pirmininkė. Mano klausimai bus šiek tiek politiškesni. Visų pirma, man malonu, kad komisija laikosi griežtos pozicijos amerikiečių atžvilgių. Malonu girdėti, kad jų atsakymai nėra patenkinami ir jeigu pažvelgsime į TFTP susitarimą plat, platesnė prasme, tai jis prieštaringas nuo pat pradžių. Teisinis pagrindas yra prieštaringas. Bent jau mano frakcija pritarė šiam susitarimui su sąlyga, kad komisija teiks siūlymus e, numatyti sistemą duomenų e, paieškai ir jos mes iki šiol neturime. Ir e, ta prielaida, kurią rėmėmės remdami susitarimą, neegzistuoja. Taip pat buvo susirūpinama dėl gyvendinimo, buvo užslaptinti kritiški svarbiausi pranešimai. Visa tai yra prieštaringa. Dabar girdime kaltinimus, kad NSA galėjo tiesiogiai uh, imti duomenės iš SWIFT e, serverių ir juos naudoti kur kas plačiau negu kovai su terorizmu. Turime duomenų, kad jie tai ir darė. Tačiau jie to net ir neneigia. Jie sako, kad savo laiškė, jie sako, mes manome, kad tai yra puiku. Manome, kad turime tai daryti, pasiliekame savo teisę tai daryti. Taigi iš esmės visai nesvarbu, ar jie pasinaudojo iki šiol tą galimybę, nes jie ir toliau tą teisę savo pasilieka ateičiai. Taigi man pirmininkė susitarimas yra iš esmės žlugęs. Jis vienašališkai paskelbtas negaliojančių. Nes jeigu amerikiečiai mano, kad jiems nereikia susitarimo, kad jie galėtų imti tuos duomenis ir panaudoti juos bet kokiam jiems reikalingam tikslui, e, susitarimas nebegalioja. Jis neturi jokios reikšmės nes e, e, laiškė jie sako, kad jie laikosi TFTP sustarimo, nesprantu, ką tai reiškia. Galbūt e, prie pradinių, paradinių durų jo laikosi, tačiau prie užpakalinių durų ne. Taigi norėčiau paklausti, ar komisija svarsto šį pasiūlymą sustabdyti, ar, kaip sakė kolega Baro, nutraukti sustarimą. Tokia yra konkreti situacija. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad parlamentas pagal Lisvono sutartį turi galių sudaryti ar patvirtinti tarptautinius susitarimus. Tačiau tai iš esmės yra tuščio čekio pasirašymas. Kai mes patvirtiname susitarimą, daugiau nieko negalima padaryti. Ir tai bus išbandymas parlamentui. Jeigu mums nepatinka, taip kaip į mūsų nuotaiką, nuomonę atsižvelgiama, tai aš bent jau asmeniškai nelabai norėčiau ateityje tvirtinti jokių tarptautinių susitarimų. Taigi čia yra ir politinis klausimas ES viduje. Ačiū. Ačiū, ponas Albrechtas. Ačiū, pirmininkė. Nenoriu kartuoti to, kas jau pasakyta. Manau, kad e, šios idėjos labai svarbios ir aš norėčiau pridėti dar tokį klausimą. Jeigu nesvarstote galimybės nutraukti ir sustabdyti susitarimą, ar jūs sutinkate, kad galimai TFTP susitarimas yra pažeistas? Ir kitas klausimas, kurį norėčiau užduoti, yra ar pradėsite pažydimo procedūras e, valstybių narių atžvilgių, kurios nevykdo kibernetinių nusikaltimų taisyklių, kurios yra patvirtintos dėl informacinių sistemų pažeidimų iš NSA pusės. Ar svarstate galimybę imtis veiksmų apsaugant ES informacinių sistemų saugumą, e, sistemų, kurias pažeidė NSA ar kitos e, žvalgybos sistemos, pavyzdžiui, e, Junktinės karalystės GSHQ, tai yra vyriausybės komunikacijų būstinė. Ačiū, ponia Ernst. Ich habe folgende Fragen. Also zunächst erst einmal Ačiū. Mano klausimas būtų toks. Pane Mestrom, gal galite pateikti informacijos, iš kurios būtų galima spręsti, ar buvo kažkokiu indikacijų, pagal kurias išeitų, kad amerikiečiai buvo susidūrę su bent jau mažiausiu sutarties pažeidimų. Ar buvo tokios informacijos? Ar buvo tokių veiksmų iš amerikiečių pusės? Ir kita vertus, kaip jūs gaunate tą informaciją, kaip gaunate dokumentus, ar diskutuojate, kaip jūs, kaip komisarė, galite sus, išsamei susipažinti su situacija. Ar jūs konkrečius kažkokius dokumentus gaunate, ar kažkaip tai pati savo nuomonę uh, susidarote dėl tų duomenų blogo perdavimo? Kitas klausimas. Kaip perduodami duomenys yra apsaugojami Swifto? Kokia programinė įranga buvo naudojama, kas tą įrangą pagamino, kaip, kas, mm, kas e, tikrina Swifto susitarimo saugumą? kas atlieka auditus. Visa tai yra Swifto duomenų perdavimo saugumo klausimai. Labai mane domina tie klausimai. Savai mes suprantame, kad Swifto susitarimas na, nėra gyvybingas. Gal jo net nelabai ir reikia šiuo metu. Mes e, norime tą susitarimą pakoreguoti, ypatingai dėl to, kad atsirado daug piknaudžiavimo klausimų. E, tiksliau, mes norime jį sustabdyti. Ir, o kaip Jūs manote, kas bus, jeigu jį sustabdysime, tą susitarimą? E, kaip mes turėtumėm veikti, kaip tai fiziškai gali atrodyti tas sustabdymas. That, uh, Ačiū. Daug buvo iškeltą klausimų, rimtai mes juos žiūrime. A, taip, kalbame apie a, TFTP tolesnę veiklą ir žinoma, Europos parlamentas turi pirmiausia paklausti, papraš, tiesiog galbūt paprašyti, kad būtų sustabdytas. A, arba na, tiesiog visos sutarties patikinimo. Man tikiuosi, kad jūs galėsite pateikti na, savo išvalgas dėl jūsų pokalbių nuomonių pasikeitimus su Junktinių valstijų pareigūnais. Ačiū labai. Taip, žinoma, tai nepaprastai svarbus reikalas ir todėl aš čia ir dalyvauju. A, taip man atrodo, tai ne paskutinis kartas. Na, jeigu mes prisiminsime, kai buvo deramasi dėl šito susitarimo su amerikiečiais, tam, kad galima būtų kovoti su terorizmo finansavimu. Taip, buvo keletas versijų susitarimo, bet parlamentas priėmė būtent šitą. Na ir jį priimant dauguma palaikė jį. Tai buvo kalbama apie tikslą, apie tai, kas turėtų turėti prieigą prie domenų apsaugos, kaip turėtų būti naudojimas. Tai atrodo, kad saugumo priemonės buvo pakankamos. Buvo du kartus peržiūrėta, su jomis jau kalbėjome, diskutavome apie tai. Buvo tam tikros problemos, kurias reikėjo išspręsti, bet nebuvo pažeistas susitarimas ir nekilo jokių didelių problemų. A, taip yra du tokie. Na, Du priežiūros pareigūnai, kuriuos reikalavome. Na ir žinoma, tai suteikė papildomas svarbus e, šitam susitarimui. Na, e, O dabar mes matome, kad medijai pasirodė labai daug vėliau kaltinimui, buvo iškelta daug klausimų Amerikai. Jūs tai padarėte, komisija tą patį padarė ir telefonu, ir laiškais. Ir mes labai aiškiai pasakėme, kad jeigu visą tai, kol buvo įtarima, pasite, iš tikrųjų pasiteisins, tai susitarimas turės būti sustabdytas pagal šitą susitarimą taip yra numatyta. Žinoma, yra numatytas konsultacijos ir mes paprašėme, kad konsultacijos jau prasidėtų ir jos prasidės labai greitai. Mes apsikeitėme raštais. Aš prisijusiu jums tą raštą, kurį mes gavome. Nemanau, kad jame buvo atsakyta į visus kilusius klausimus jokių kitų, jokios kitos medžiagos ar žodžio raštų nesugavusi. Kaip ir jūs, aš turiu iš tikrųjų daug klausimų, kurie man iškilo gavus šitą raštą. Taip, klausimus pateikė ir žiniasklaidos priemonės. Tiesiog, prašau, gal galite paaiškinti, gal galite pateikti daugiau duomenų. Taip kaip mes galime nuspręsti, ar iš tikrųjų buvo pažeistas susitarimas ar ne. Ir tada jau kaip reikėtų mum elgtis, tai yra tarptautinis susitarimas, tai reikėtų mum laikyti, kad e, susitarimas buvo pažeistas. Jeigu taip, tai komisijoje bus tai, tai problema sprendžiama viduje. Jeigu bus kalbama apie tai, kad reikėtų sustabdyti, tada jau žinoma sprendimas bus priimtas e, taryboje e, kvalifikuota dauguma. Taigi visi žingsniai reikalingi, visų žingsnių bus imamasi. Negaliu kai kurias klausimus atsakyti, todėl kad aš dar nežinau. Atsakymą taip, ponai Alvaro, atsakymas taip. E, pranešimas apie tai, kad a, galbūt galima gauti duomenės Europoje, pusė taip. Visą tai, turint galvoje, kas vyko, mes kol kas dar laukime, iš esmės jau buvo e, tam tikras darbas padarytas, bet negalime sakyti, kad yra visiškas aiškumas. E, pirmininkė, aš žinau, e, kad galbūt parlamento nariai nėra visiškai patenkinti mano atsakymu, bet kol kas aš galiu tik tai tiek atsakyti į kilusius klausimus. Taip, labai ačiū už atvirumą, už bendradarbiavimą ir toliau kreipsimės į narius. Mes turime sąrašą, kaip sakiau, jisai ilgas, todėl labai prašau laikytis suteikto laiko. Tai dar vienas pasisakymas, po to ponas Weinbreit. Taigi dvi minutės visiems. Nebelikia. Dėkoju, pirmininkė iš ankstinis toks preliminarus pastebėjimas. Turime žinoti visi, kad viena ES negali apsiginti nuo terorizmo ir kovoti su juo. Taigi labai svarbu turėti susitarimą su tokiu partneriu kaip JAV, kad galėtumėm keistis duomenimis labai svarbu. Taigi tokiu pagrindu e, turime kovoti su terorizmu. Antra, ES pastebėjo, kad mes negalime užtikrinti tokių vietų, kurios nebūtų, kuriuose nebūtų pasiklausoma, taigi turime vengti sudaryti tokius e, duomenis, kad būtų tie duomenys vagiami, e, kad ekonominių bent jau e, prasme apsaugotumėme Europą. E, žinoma, kova su šnipinėjimu yra skirta Europai apsaugoti, Europos ekonominėje erdvėje apsaugoti nuo e, išorės puolimų. Primenu, kad generalinis tarybos sekretoriatas mm, yra numatęs postą skirta kovai su šnipinėjimu. Tačiau tą reikėtų dar ištirti, atlikti atitinkamą studiją. Kita vertus, e, norėčiau paklausti dėl SWIFT duomenų naudojimo. Aš bent jau duomenų neturiu, kad būtų naudoj, tie duomenys naudojami, ar jūs tokių duomenų turite. Ir dar, e, ar tie e, SWIFTO duomenys buvo kitų tarybų naudojami iki ir po 2010 metų Pone komisarė, man labai patinka jūsų pozicija, labai džiaugiamės dėl kai kurių dalykų, kurie jau buvo padaryti, tačiau kita vertus dėl daugelio dalykų dar neturime apčiopiamų įrodymų. Galbūt būtų labai gerai visus faktus surinkti, tuos faktus išanalizuoti, tada e, išsirutulioti visas idėjas ir pasižiūrėti, kaip veikti toliau. E, Dabar mes nežinome, kokie tie žingsniai e, bus, kokių sankcijų bus simimasi, nes niekas ne, nėra ištirta iki galo. Mums reikėtų iš pradžių viską ištirti, o tik tada kurti mechanizmus. Visų pirma, reikia e, prieš priimant sprendimą susidaryti aiškės mintis. Pone Latford, prašom laikytis jums skirto laiko limito. Komisijos narė, labai ačiū už jūsų pasisakymus. Noriu patikslinti atsakymas iš pono Koeno. Iš išdų departamento sakot, kad Junktinių valstybių departamentas naudoja TFTP, kad gautų SWIFTO duomenys, kurių negauna iš kitų šaltinių. Kitaip sakant, jie nemano, kad TFTP yra išimtinė sistema e, gauti SWIFT duomenus ja tai laiko kars, ir, tarsi ir šalutiniu kanalu. Ar visa tai, jūsų nuomonė, savaime ne, nereiškia TFTP susidarydomą panaudojimo, pa, pažeidimo? Ar manote, kad TFTP susitarimas yra vienintelis teisinis pagrindas gauti SWIFT duomenys? Atrodo, kad klausimas gana paprastas, aš noriu išsiaiškinti. Jūs sakėte, kad kaltinimai, jeigu jie yra pagristi reikštų sustarimo pažeidimą. Ar tai reiškia, na, pagal pirmąjį sustarimo straipsnį duomenys teikiami valstybių išda departamentui ir, kaip suprantu, po to perdodami toliau teisės saugos e, visuomenės e, saugumo ar kovos su terorizmu institucijams. Jeigu išdo departamentas perduota duomenys NSA, ar tai atitinka susitarimą ar ne? Aš nežinau, ką ES teisėje reiškia e, teisės saugos, visuomenės apsaugos, e, saugumo ir taip toliau agentūros. Kadangi ES teisė netaikoma žvalgybos institucijoms, ar nėra čia spragos, jeigu NSA gauna duomenis iš išdo departamento, ar viskas tvarkoje, jeigu jie gauna tuos duomenis pagal TFTP, ar tai nėra negerai. Ar yra čia kažkokia spraga, kontrastas? Jeigu NSA gauna duomenis iš išdo departamento, ar tai atitinka susitarimą? Tiesiog aš bandau suprasti. Ačiū, ponė Romero. Presidente. Ačiū, pirmininkė. Mm. Jūsų pasisakymė sakėte, kad pono Koeno paaiškinimai netenkina. Tačiau ko jūs iš tikrųjų tikitės iš jungtinių valstijų? Mums reikėtų tiksliai išsiaiškinti, kokiu jūs tikitės tų paaiškinimų ir kokie tie paaiškinimai e, jums leistų ramiau jaustis tos sutarties atžvilgių. E, mums iš pat pradžių jie atrodo labai prieštaringa. Netiek svarbu, ką Europos atžvilgių daro JAV, labai svarbu, ką daro ir kitų pasaulio tautų atžvilgių. Taigi reikėtų tiesiog pagalvoti, ar yra koks nors mechanizmas, kuris užkirstų kelią e, kišimui į mūsų asmeninį gyvenimą. E, kuris vis labiau ir labiau nukenčia nuo naujų technologijų. Jūs e, norite pradėti, turbūt reikėtų numatyti e, dialogą su e, Swifto vadovybė, ar Swiftas yra pasirengęs teikti duomenis europiečiams, ar galbūt jau tai ir vyksta. Amerikai Swiftas yra privalo, privalo teikti duomenis, ar privalo Swiftas duomenis teikti Europos valstybėms. Tai labai svarbu išsiaiškinti, kad žinotumėm, kokioje situacijoje esame. Nes šiandien ir Europos, ir viso pasaulio piliečiai susiduria su tuo, kad nėra teisinės kontrolės, kuri būtų veiksminga E, būtent toks, tokia situacija ir mano klausimas būtų, ar yra koks nors mechanizmas numatytas Europoje, kad tokiai tendencijai būtų priešinamas ir kad būtų apsaugotas asmeninis gyvenimas. Niekada mūsų neįtikino tie paaiškinimai, beje mes jų ir negavome dėl to, kodėl Amerika vykdo tą generalinį e, visuotinį sekimą. E, reikėtų e, E, pripažinti, kad mechanizmo, su kuriuo būtų galima e, kovoti su terorizmo finansavimu, nėra, apie tai net nekalbama. Kalbama apie susitarimą su JAV. Tačiau tas susitarimas yra daug mažiau svarbus negu apskritai terorizmo finansavimas. Dėkoju, pirmininkė, panedėmė yra. Vieną dalyką paminėsiu. Tačiau prieš tai pasakysiu, jog ponui Vos ir ponui Pirker pritariu. Mes iš tiesų atsidūrėme labai sudėtingoje, labai prieštaringoje situacijoje ir jeigu reikia apsaugoti saugumą, tai oficialiame E, leidinyje 2010 metų yra paminėta viena galimybė ir tą galimybę komisija turi išnaudoti. Aš suprantu, kad pane Malmstrom turi laikytis tam tikrų etapų, kad nebūtų pažeista procedūra. Tačiau, ponė, turiu Jums pasakyti, kad susitarime yra tam tikrų e, ėjimų, kurie nebuvo panaudoti ir jie gali būti naudingi. Pavyzdžiui, e, kai kuriais atvejais amerikiečius galima paduoti į teismą dėl to, kad jie nesilaikė tam tikrų sutarties nuostatų. Pavyzdys. E, 46 procedūros įstatymas, taip pat e, įstatymas e, dėl interneto nusikaltimų, mes žinome, kokie galingi yra Amerikos teismai. Ir, pag, ir mes remdamiesi tuo, kas yra parašyta sutartie, galime juos paduoti į teismą. Ja, Dėkoju. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad mes susidurime su didelėmis problemomis, kalbant e, apie SWIFT susitarimą. Dar gerokai iki šių dienų skandalo tos problemos buvo. Todėl e, tie atsakymai, kuriuos gauname, mūsų nelabai tenkina. Atrodo, kad yra toks dokumentas, iš kurio matome, jog SWIFTas gali daryti tai, ką daro. Ir jeigu tai yra slap tai jisai gali tą daryti, jisai tą ir daro, tačiau kasgi kontroliuoja, kokiais tikslais renkami tie duomenys. Kas kontroliuoja e, tas E, teroristinės organizacijas. Čia atrodo, kad jokios kontrolės nėra. Amerika veikia pilkoje zonoje ir niekas negali sukontroliuoti, ką jie daro, niekas negali pamatyti jokio bendro vaizdo. Kai kurie kolegos sako, kad reikia susirinkti įrodymus prieš tai, e, kad e, kol bus užšaldyta sutartis. Bet jokingas toks dalykas, jeigu mes konstatuojame, kad ta sutartis yra netikusi, tai ją nestabdome, o ją tiesiog naikiname. Jeigu gausime informacijos, kad buvo piknaudžiaujama mūsų duomenimis, tai tą susitarimą reikia panaikinti. Ir dar kolega vienas pasakė labai teisingai, kad jau nuo seno turėjo būti duota ataskaita ir atsakymai į klausimus, e, kuriuos mes jau užduodame metų metus į klausimus susijusius su e, e, TFCP. Labai ačiū, manau, kad komisijos požiūris visą tai yra teisingas. A, taip, bet reikia pasiruošti, kad iš tikrųjų negausime atsakymų, kurie mus patenkintų. Norėčiau grįžti E, prie tų, ką kolegos jau paminėjo. Dabar mes teikiame duomenys jungtinėms valstijams. Šitą galime ir toliau daryti tiek, kiek tai galima, jeigu kontroliuosime pakankamai jų perdavimą. Vienintelis sprendimas, kurį mes patys prieimėme, kad tik tai duomenės galime pateikti specialiai paprašius jungtinėms valstijoms, ne taip tiesiog, kada kas be užsimano. Norėčiau paklausti komisijos, o kokios yra galimybės, kokia ateitis, kaip mes ar Europoje galėtume pasiekti artimiausiu metu ir ar jau yra rengiamasi tai padaryti, kad mes renkame duomenis patys ir kada tiesiog Junktinės valstijos specialiai paprašo kažkokios tai informacijos, mes galime pateikti arba ne. Ačiū, pirmininkė, ponas Varkizijų. Paskutinis arba prieš paskutinis kalbu. Ir tai yra didelis privalumas. Mm, pirmininkas sako, dar porą žmonių yra pasisakančių po jūsų. Na, bet šiaip ar taip aš pasisakau jau pabaigoje. Ir mano klausimas trumpas ir aiškus. Labai gerbiu jūs, ponė, ir norėčiau pasakyti, kad jūs esate Europos Sąjungos ruporas, bet ar jūs kalbėsite kaip Alisa stebuklų šalyje? Ar manote, kad Europa turi duoti tokius atsakymus, e, kaip kokia asociacija, kuri organizuoja vakarinės pamaldas? E, Amerika visą pasaulį kontroliuoja moderniai susižerdama visus duomenis moderniais e, metodais. Kaip konkrečiai veikti, kad visi tie duomenys, kurie apima finansinius, ekonominius duomenys, piliečių privatų e, gyvenimą, kaip užsitikrinti, kad visi šitie duomenys nebus pateikti tiems, kurie gali nukreipti savo veiksmus prieš Europą. Mm, e, Kaip čia bus, ar jie kažkokį tai, kažkokią ataskaitą bus e, pateikta? E, nėra jokių teisinių instrumentų ir kartais gali atsitikti taip, kad lasda apsisuks kitų galų ir kartą liks Europą. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a transzparencia, az átláthatóság követ. Ačiū. Aš manau, kad svarbiausia yra skaidrumas. Skaidrumas reikalauja, kad skandalas kilęs dėl masinio piliečių sėkimo, e, išryškintų mūsų asmeninės pozicijas. Reikia, kad Europos piliečiai ne vienareikšmiškai viską suprastų iš mūsų, sakykime, e, skaidrių pasisakymų. Mes žinome, kad NSA surinko informaciją, rinkdavo informaciją susijusią su Europos piliečiais. Ta informacija yra konfidenciali. Tai yra bankinė konfidenciali informacija. Taigi mes turime susitarimą tarp ES bei JAV, e, susitarimą dėl kovos su terorizmu. Ir aišku, tie duomenys buvo perduodami legaliai. Mes galime laikytis tokios prielaidos, tačiau galime laikytis dar ir kitos prielaidos, dėka to, ką perskaitėme spaudoje. O būtent prie tos informacijos buvo nelegalių būdų sukurta prieiga. Ir Amerikos e, institucijos prie tos informacijos neturėjo teisės prieiti. Taigi europiečiams aiškiai ir skaidriai pasakykime, apie ką eina kalba. Kokie įrodymai, kuriuos mes turime. Kaip, e, kokiu mes metu prieina Europos tarnybos prie informacijos susijusios su ES piliečiais? Kokia, koks tas informacijos pobūdis? Kiek piliečių, e, kiek piliečių ta, tas palėtė? Kaip tie duomenys buvo panaudoti? Toliau, kalbant teisinę kalbą, tai yra baudžiamosios teisės srities pažeidimas ir jeigu jau taip, tai tada reikėtų pagalvoti, kaip tas, kuris pažeidė teisę, bus nubaustas. Mes žinome, kokią praktiką vykdo viza, e, o tai yra tokia praktika, kuri verčia sunerimti. Mes turime Europos piliečių ir nemažai, kurie nuo to nukentėjo. Ir tie piliečiai kreipiasi į teismą, į vizos teismą, specifinį vizos teismą veikiantį e, Amerikoje, nes į kitus teismus negalima kreiptis. Taigi e, šiaip, e, šiuo atveju piliečių, Europoje, pilie, Europos piliečių teisės yra pažįstos. That's right. Thank you. Um... <clears throat> Ponas Bronsas, ar įtarėte, kad individų kategorija kurios, kurie domina NSA viršyje tos, tų, tų, tų, tų tapimti, kurie yra tariami susijęs su terorizmu ar organizuotų nusikalstamumu. Kiek tikslus yra terorizmo apibrėžimas Junktinėse valstijose. ar jis apima ir islamistus, ar ir Pietų Amerikos teroristus, ar e, valstybės gali būti laikytinos teroristinėmis. Per pastarojo meto klausimus ponas Applebaumas, kuris kėlė klausimą dėl platesnio NSA stebėjimo, sakė, kad tyriamoji žurnalistika, kurie nėra teroristai, yra taip pat pasiklausomi ir kokia plati yra ta individų kategorija, kurios teisę tai galima e, sekti e, pagal šį susidarimą. SWIFT susitarimo pasirašymo metu Europos parlamentas, jeigu teisingai pamenu, numatė salgas dėl apsaugos, dėl netinkamos prieigos. Tai tapo svarbiausia sustarimo sąlyga. Ir jeigu Junktinės valstijos iš tikrųjų pažeidė šią sąlygas, tai man atrodo, kad sustarimas apskritai pažeistas, o ES įsipareigojimai buvo vykdomi. Paskutinis klausimas. Kaip įmanoma jungtinėms valstijams apeiti e, tas apsaugas dėl tinkamos prieigos prie duomenų, jeigu tos apsaugos priemonės negali užkirsti kelio jungtinėms valstijams gauti netinkamų būdų duomenis, tai kažkas yra negerai su ta apsauga ar e, asmenimis, kurie tas apsaugas iš tikrųjų įgyvendina. Ačiū dabar Jums žodis komisijos narė. Pirmiausia, noriu atsiprašyti, Vano Albrecht, neatsakiau jo klausimą. Todėl, kad, na, man atrodo, šiek tiek tai už mūsų svartmo dalykų ribų. Na, taip. Čia komisija tiesiog neturėjo svarstyti kai kurių kaltinimų dėl to, kad buvo tiesiog nepilėjamas ES valstybių ambasados. Na, mes tiesiog kalbame apie duomenų apsaugą ir, e, na, žinoma, e, mes tengiamės jau pasiekti kai kurių e, tokių išvadų, bet dar galbūt per anksti pasakyti, prie kokių veiksmų tai prives. Na, aš tiesiog dėmesį sutelkiu pagrindinai į SWIFT. Aš žinau, kad ir mano kolega galbūt e, šiandien vėliau arba po pietų palies ir kitus klausimus. E, komisija visiškai neketina e, tiesiog skurti kažkokio tai žvalgybinio tarnybos ar punkto jokio Europos TFTP. Galima būtų diskutuoti, ar šito reikėtų ar ne, Na, mes savo komunikatuose tai atkreipiame dėmesį. Bet tada vėl reikėtų kalbėti, ar tai būtų tiesiog tas SWIFT e, centras, todėl kad pinigai yra pervedami įvairiausiais būdais, o SWIFT yra tik tai vienas iš tokių būdų. Ir apie tai vėl reikėtų pakalbėti e, plačiau. Jeigu kalbėsime apie skirtingą kryptingą įvertinimą to, kas vyksta. Mes, neturėjom, mes visiškai net nenujutėme, kad šitas susitarimas yra pažeidžiamas. Nebuvo jokių dalykų rodančių tai. Ir būtent todėl mes keliame klausimus įvairiausias uh, klausimas, kurį panas Rastas sakė dėl visos apimties, taikymas ryties. Čia kalbama apie e, antrajame straipsnėje, apie tai, kas yra terorizmas. Tai vėlgi reikėtų tiesiog paklausti, ar buvo jau e, peržengtos šito terorizmo apibriešties ribos. Vėl reikėtų pasižiūrėti giliau į susitarimą ir pažiūrėti, kaip terorizmas yra apibrėžiamas. Žinoma, jeigu uh, iš SWIFT gauti duomenys e, yra susijęs su tam tikru tyrimu, finansiniu tyrimu, e, kuris perdamas tam tikrą instituciją. Tai yra vienas dalykas. Žinoma, aš čia kalbu bendrai, bendrais bruožais, bet jeigu, sakysime, NSA a, tiesiog jau privačiai šitus duomenys išsitraukia, tai kitas dalykas, aš su jumis sutinku, kad reikia išaiškinti tai, kas turima galvoje, nes vienas dalykas yra e, reglamentuojamas susitarime, kitas ne. Taigi, pirmiausia, tai reikėtų o, pateikti klausimo formą. Na, man atrodo, kad aš dabar galbūt per visus žodį leisiu atsakyti į labiau techninius tokius klausimus Europolų ir SWIFT atstovams. Uh, Aš labiau liečiau tokius politinius klausimus e, dėl kaltinimų tuo, kad pažeidžiamas susitarimas. Noriu pakartoti, kad e, pati asmeniškai ir mūsų tarnyba visada prieinama. E, taip, ponas Weinreit, Europolo direktorius ir ponas Bet ir taip pat Svifto atstovas. Pirmiausia, mes išklausysime poną Debokalą iš e, Belgijos duomenų apsaugos institucijos. Manau, kad jis kažkur čia salėje. Ponas Debakla, prašome. Džiaugiamės jūs čia matydami. Nemėlai išklausysime jūsų pasisakymą. Man atrodo, kalbėsime daugiausia apie SWIFT. Taip, NSA, kai buvo jau informacija pateikta, man atrodo, kad tuo mes čia ir susirinkome. Dėkoju, pirmininkė. Apie Swiftą kalbėsiu trumpai. Kaip po 2006-25 birželio pasirodė, kad dėl Svifto labai aiškiai domisi e, Amerikos išdas bei specialios tarnybos, vyko mėnesiai ir, ir ištisi netgi metai dėrybų. 2008 metais buvo rastas susitarimas tarp E, Belgijos institucijos atsakingos už duomenų apsaugą ir Swiftą. Swifto. Tuo pagrindu Swiftas ėmėsi priemonių, kurios leidžia e, jo tinklo jo tinklo naudotojus apsaugoti, taigi apsaugoti apskritai paėmus piliečius. Mes stebėjome situaciją po 2008 metų, kaip institucija atsakinga už duomenų apsaugą, kaip e, kontroliavome, kaip naudojami tie duomenys ir sistemingai galėjome konstatuoti, kad 2008 metais Svifto prisimti įsipareigojimai, prisimtų įsipareigojimų buvo laikomasi praktikoje, kažkokių tai ypatingų problemų e, dėl to, kaip privatus duomenys piliečių yra apdorojami, neaptikome. Yra dar ir antras e, stebėsenos ratas, kuris yra įrašytas TFTP sutartyje, e, yra, e, tą atlieka Joint Assessment Team vadinama bendra vertinimo komanda, taigi ten irgi ne e, radome kažkokiu tai problemų, kurios leistų spręsti apie netinkamą piliečių duomenų apsaugą. Apie tai beje kalbėjo ir ponė Memstrom. Ši jungtinė komanda taip pat atliko ir Europolo stebėjimus, tačiau ten jau buvo aptikta tam tikrų problemų. Būtent dėl to, kaip yra suprantama ir vykdomas TFTP susitarimas, išsiaiškinant, ar tie duomenys, kurie yra perduodami per SWIFT, tai yra perduodami masiškai ar ne. Uh, Ir tai buvo atspindėta uh, Europos ataskaitoje. Dabar dėl Swifto pasakysiu tik tiek, kad bent jau kol kas neturime jokių žinių kad e, būtų kilę kažkokių e, uh, problemų dėl duomenų apsaugos. Ačiū uždėmesį. Mes puikiai suprantame, kad kaltinimai e, dėl to, kad buvo prieita prie belga kom sistemas, susijęs su e, SWIFT ir e, tai problemomis. Mes dar turėtume galimybės toliau padiskutuoti, nes grįšime prie šito klausimo 3 spalio. Jau e, yra pranešta, todėl aš siūlyčiau, kad galbūt jau nedalstume ir kaip numatyta ir paprašytume pono Weinreit pasisakymui, kad pateiktų savo nuomonę dėl šito klausimo ir po to išgirsime pono Blanche Petrą iš SWIFT ir toliau vėl paliksime laiko klausimam ir atsakymam. Taigi, ponas Weinreit, ar iš čia žinoma jis čia? Labai džiaugiamės jūs čia matydami ir laukiame jūsų pasisakymą. Gal norėtumėte čia prie mūsų prisijungti? Jūs e, ne pirmą kartą čia esate taip, o būtų geriau, jeigu jūs prisėstumėte prie mūsų, visi jūs geriau matytų ir girdėtų. You're welcome. Morning. Morning. Of course. The floor is yours. Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems parlamento nariam ir kitiems kolegoms čia esantiems. Man labai malonu bus pateikti savo pastabas Europolo pusės. Žinoma, atsižvelgdamas į kaltinimus, kurie buvo pateikti dėl prieigos prie SWIFT. Na, Taip, norėčiau padėkoti komisarė Melstrom už e, veiksmus, kurių buvo įmamasi. Žinoma, e, komisijos narė asmeniškai tai dirbo Europolas, teikia kiek įmanoma daugiau e, pagalbos paramos, bet kaip jau pasakė, kad mes daugiau kreipiame dėmesį į techninę pusę, apie, tai, žodžiu, būtų gyvendintos tų susitarimo dalis, už kurias Europolas atsakingas. Europolas mielai prisideda prie viso darbo. Na, šiandien aš čia neatstovauju iš valgybinės kažkokios agentūros. Europolas dirba kitoje srityje. Taip, labiausiai mes muitinėmis, sienų apsauga užsiemame. Na ir žinoma, kova su tarptautiniu terorizmu. Mes bendradarbiavame su teisės saugos institucijomis, taip, su saugos, saugumo institucijomis, galbūt darbo srityje mes turime galbūt mažesnę patirtį. Toks aiškesnis bendradarbiavimas prasidėjo po 2004 metų Madrido įvykių. Ir žinoma, tai paskatino didesnį, glaudesnį bendradarbiavimą tarp Europolo ir kitų saugumo institucijų. Na, dėl informacijos tvarkymo taip, visas darbas čia reglamentuojamas šitais teisės aktais, su kuriais parlamento nariai susipažinę gerai. Na, tai tiesiog e, čia yra kalbama apie tai, e, kad kompetentingos institucijos e, siūstų reikalingą informaciją Europolui. Europolas negali nei laikyti, nei saugoti jokios informacijos, kuri buvo pateko Europolui neteisėtų būdų, nesilaikant valstybės narės teisės, teisės normų. Nes valstybėse narėse yra policijos padaliniai specialūs, su kuriais mes bendradarbiavame, su kuriais turime bendradarbiavimo sustarimą. Žinoma, e, remintis mūsų darbą reglamentuojančias teisės aktais, Na, darbas prasideda nuo e, saugumo institucijų atskirose valstybėse narėse ir e, visas darbas e, remiasi teisės aktais priimtais valstybės narės įstatymais e, apimančiais kovos su terorizmu sritį. Na, žinoma, stengiantis ap, apsaugoti, kadangi tai klausimai dabar jautrus, labai dažnai tiesiog negalima nurodyti tiesioginio informacijos šaltinio. dalis e, šitos informacijos ir informacijos tvarkymo yra policijos darbo e, dalis, na, kada kalbame su Junktinių valstybių federalinės organizacijomis, mes irgi bendradavome su jais, šitas bendradarbiavimas per pastaruosius metus jau davė rezultatų, buvo 12 atvejų, kada mes turėjome bendradarbiauti, tirdami rimtus tarptautinius nusikaltimus. Europolas, e, žinoma, bendradarbiauja su jungtinėmis valstybėmis ir kitose e, srityje, bet žinoma, čia kalbama apie teisės saugos e, institucijas. Mes visiškai jokių kontaktų neturėjome su NSA, CIA. Žinoma, mūsų darbas reglamentuojamas irgi teis, tais pačiais teisės aktais, kuriais reglamentuojamas visas Europolo darbas. Laikomės uh, proporcionalumo, svarbus uh, reikalavimų. Dėl bent jau teoriškai uh, visiškai galima, uh, kad uh, E, tiesiog kai kurie duomenys, kuriais keičiamasi su jungtinėmis valstijomis, e, na, jie ateina iš NSA, bet manau, kad dėl e, tam tikrų apribojimų, kurie yra numatomi jungtinių valstijų ir Europolo sutarime, tiesiog yra numatyta, kad tik tai tam tikrais e, labai konkrečiais atvejais galima keistis visais duomenimis su Europolu. Jungtinių valstijų institucijos e, savaip interpretuoja susitarimą ir nesidalyja informaciją su Europolu, išskyrus e, na, tam tikrais atvejais, kurios numato TFTP Na, tiek mes žinome apie NSA. Ta informacija nėra didelė. Ir, o kalbant apie platesnius debatus dėl NSA veiklos, mes ne, čia nebendradaujame ir tiesiog bent jau negauname jokios informacijos iš NSA. Kalbant apie, apie susitarimą Na, neturiu jokios informacijos išskyrus tai, ką jau komis, komisijos narė Melstram pasakė. Na, žinoma, Europolas informuojamas apie a, visus a, šitos įvykius, bet turiu pasakyti, kad neturiu jokių a, duomenų, kad mūsų, nu, mūsų turimi duomenys skirtusi nuo to, ką pateikė komisarė Melstram. Europolė, žinoma, mes e, laikomės, laikomės tų užduočių, kurios numatytos TFTP susitarime. Na, ir žinoma, stengiamės laikytis kiek galima aukštesnių standartų įgyvendinant visus e, šito susitarimo reikalavimų. Žinoma, Mm, tai, mm, nekalbėsiu toliau apie kai kurios dalykus, kurie e, nenumatyti mūsų diskusijoje šiandien. Na, tiesiog kaip mes taikome visus teisės aktus, kuris remiasi Europolas dirbdamas, ypač kada kalbame apie mūsų jungtinę instituciją. Dėl e, susitarimą gyvendindama Europolas e, visada e, dirbo su Junktinių valstijų išdo departamentu. E, nedirbame su CIA, o NSA bent jau neturime duomenų, kad Putina dirba kaip komanda. Na, o pakartojant tai, ką komisijos narė pasakė, dėl pačios veiklos, Mes visada kalbame, kad o, žodžiu, duomenės, kurios turi, o, jis yra naudojamasi tik tai atliekant tam tikras užduotis. Mes neturime jokios informacijos, kurios rodytų, kad NSA turėtų kažkokią tiesioginę prieigą prie SWIFT nes tai, kaip mes dirbame, visiškai neleidžia galvoti, kad jungtinės valstijos galėtų šitą informaciją turėti, bet aš noriu e, tiesiog pabrėžti, kad mes neturime jokių e, liudijimų, e, kad tai, kas pasirodė žiniasklaidoje dėl NSA, iš tikrųjų gali būti patvirtinta. Mūsų nuolatinis bendradarbiavimas, ypač kada kalbame apie FTP susitarimą, kalbant apie finansinį kovą su mm, finansiniu terorizmu. Uh, Na, e, mes turime geresnę patirtį dirbant su saugumo institucijomis pačių valstybės, pačiose valstybėse narėse. Galimas dalykas, kad kai kuri informacija, kurią mes apdarojame, gali kilti iš žvalgybinių institucijų, bet visada mes tengiamės apsaugoti šaltinį, kada informacija tiesiog patenka Europolą. Tai iš viso, kad komisija atliekant tyrimai šitą darbą, mes paremsime komisiją kiek įmanoma daugiau ir aš tikiuosi, kad galėsiu atsakyti į klausimus, kurie gali kilti komis, e, parlamento nariams. Ačiū ponia Wainwrightai, toliau ponia Petra, Svifto vyriausiai teisininkė. Ačiū už tai, kad sutikėte Swiftui galimybę pasisakyti šiame komitete. Swiftas savo atsakomybę dėl duomenų apsaugos labai rimtai vertina ir pripažįsta jūsų komiteto darbą duomenų apsaugos rytyje. Kaip bendrovė mes daug dėmesio skiriame saugumui, duomenų apsaugai ir todėl mes pritarėme Europos parlamento nerimui ir remiame jo darbą todėl mielai bendradarbiausime, kiek galime. Aš norėčiau pirmiausia trumpai apžvelgti SWIFT, pačią bendrovę. Ir kadangi šio klausimo tikslas yra toks, tai kalbėsiu apie saugumo priemonės SWIFT e ir TFTP sistemos saugumą. Taigi pirmiausia SWIFT'as. Kas nežino, tai SWIFT'as yra vidutinio dydžio privati Europos bendrovė, mūsų būstinė yra Belgijoje. Bendrovė įkurta 1973 metais kaip kooperatyvas. Mūsų misija buvo pakeisti teleksą ir palengvinti saugų keitimąsi finansiniais pranešimais tarp finansinių institucijų. Taigi saugumas ir po 40 metų yra svarbiausias dalykas mūsų misijai, tai yra labai svarbu mūsų verslui. Aišku, kad integralumas ir konfidencialumas duomenų visada yra didžiausias prioritetas. Tai kokias paslaugas mes teikiame? Mes esame saugus pranešimų teikimo e, operatorius. Mes ne bankas, mes ne kliringo sistema, mes teikiame pranešimų perdavimo e, paslaugas tarp e, finansinių institucijų. Turime 10 tūkstančių klientų prisijungusių prie mūsų sistemos. Kita vertus, mes neturime sąskaitų, neturime, nelaikome pinigų ir nesutikime prieigos privatiems individams prie mūsų sistemos. Mūsų sistema naudojama tik tai finansinių institucijų. Mes veikiame daugiau kaip 200 šalių, be to Mes tik ne, esam, esam ne paslaugos tikės, bet ir standartizavimo e, institucija e, finansų sektoriui. Mes e, rengėme pranešimų, finansinių pranešimų šablonus. Tikriausiai esate girdėjęs apie Swifto formatą ar BIC kodą. Taigi mes gyvendame tuos standartus, kuriuos gali būti, galima panaudoti ne tik Swifto sistemoje, bet ir bet kokiame kitame tinkle ar komunikacijos priemonėse. Taigi tiek apie SWIFTą trumpai. Dabar norėčiau apibūdinti SWIFTO sistemos saugumo sąrangą. Mes e, laikomės aukščiausių domenų apsaugos ir saugumo standartų. Pakartojau tai, tačiau domenų apsauga yra svarbiausia mūsų darbe. Tai yra mūsų misijos dalis, tai yra išlaikyti duomenų konfidencialumą, integralumą e, ir mes laik, taikome nulinės tolerancijos e, integralumo ar konfidencialumo incidentų atžvilgių. Visą tai yra mūsų veiklos didžiausio dėmesio centre, nes tai yra labai svarbu mūsų klientas. Ir kadangi klientai pasitik, pasitikė Swiftu, kadangi mes užtikriname jų savo paslaugų saugumą. Ir mes nuolat investuojame į duomenų apsaugą, kad mūsų darbas atitiktų mūsų tikslą. Dar svarbiau, mes investuojame ir rengiamės tam, kas yra kylančios naujos grėsmės. Taigi mes negalime būti ramus ir susitaikeliški. Pateiksiu keletą saugumo priemonių, kurios yra įdėktos mūsų sistemoje. Turime loginės ir fizinės kontrolės priemonės. Pirmosios saugumo kontrolės priemonės yra šifravimas, mūsų pranešimai yra šifruojami, jeigu jie yra. Turime daug sluoksnių šio šifravimo ir panaudojame aukščiausio lygio šifravimo technologijas. Taigi pranešimai e, yra šifruojami nuo tada, kai pakliūna į sistemą, iki tol, kol išeina iš SWIFT sistemos ir saugojimo metu pranešimai yra užšifruoti. Turime ugnesienės, daugias luoksnės ugnesienės, kurios įdėktos į mūsų architektūrą ir užtikriname, kad serveriai tarnybinės stotis ten, kur laikomi duomenys, yra apsaugoti nuo grėsmių. Vidinių grėsmių ar išorės grėsmių. Svarbu yra tai, kad interneto prieigos nėra, mūsų sistema nesujungta su internetu netu. Tai yra visiškai atskira sistema, atskiras tinklas. Taip pat turime pareigų viduje atskirimą. Turime daugybę susiekimo sistemų, kad galima būtų pastebėti įsiveržimus, įsilaužimus į tinklą, kad apsaugotume tinklo integralumą. Taip pat turime priemonių, kurios analizuoja tinklo veiklą. Jeigu kažkas yra pastebima neįprasta, tai mes tai iš karto pastebime. Turime e, krizių valdymo praktiką. Mes nuolat simuliuojame grėsmių atsiradimą. Taip pat e, turime įsiveržimo, įsilaužimo bandymų programą. Šios programos vykdomos nuolat siekiant užtikrinti, kad galėtume imtis veiksmų laiku, jeigu ką nors pamatome. Taip pat turime gairias, kaip sunaikinti klientų duomenis. Taigi turime gairias ne tik dėl tvarkymo, bet ir duomenų ar e, kompiuterių įrangos sunaikinimo, kad nebūtų galima išgauti duomenų. Darbuotojų tikrinimo procedūros taip pat yra labai griežtos. Ir aišku, yra fizinė prieigos kontrolė, nes ne tik kontroliuojama fizinė prieiga prie mūsų veiklos centrų, bet ir pačiame centre yra labai griežta prieigos kontrolė prie mūsų kompiuterių. Mes e, naudojame asmenišką identifikavimą, biometrinius duomenis ir turime audito pėtsaką, mes visada žinome, ar tinkamai buvo prieita prie mūsų sistemų ar ne. Ir galiausiai mes nuolat stebime duomenų srautus sistemoje. Mes žinome, kad kibernetinės grėsmės evoliucionuoja, tampa vis sudėtingesnės, todėl mes e, turime stebėti grėsmes, pažeidžiamas vietas ir mes nuolat įvertiname iš naujo riziką, jeigu kažką pastarėme ir geriname, investuojame į naujas kontrolės priemonės, kai tai yra reikalinga. Ir reguliariai taip pat e, vykdome kibernetinės simulacijas, pratimus, kad būtume pasirengę e, grėsmėms. Taigi saugumas yra labai svarbus mūsų darbui, mūsų misijai, todėl saugumo priemonės yra nuolat peržiūrėmos išorės e, prasme. Pirmasis, e, to, pirmoji tokia peržiūra buvo vykdoma centrinių bankų. Mus stebi, prižiūri G10 centriniai bankai, jie e, stebi sviftą, kad mūsų tink, procedūros procesai, techninė kontrolė būtų tinkami, kad e, klientų duomenės būtų visada apsaugoti. Nacionalinis e, Belgijos bankas yra e, svarbiausias šiandien, nes mes esame įsteigę Belgijoje, tačiau ir kiti centriniai bankai, kaip ir ECB, Anglijos bankas, Federalinių rezervų bankai, taigi G10 centriniai bankai. Be šios priežiūros iš išorės taip pat turime vidaus auditą Aš svarbiau yra tai, kad mes vykdome nepriklausomą išorės peržiūr, priežiūrą ir e, taikome e, tarptautinius standartus, kuriuos rengia tarptautinės audito standartų valdyba. Taigi trumpai rezimavau e, saugumo kontrolę, kurį dėkta mūsų bendrovėje. Žinoma, šis sąrašas nėra baigtinis. Ir, kaip sakiau, mes nuolat peržiūrėme saugumo priemonės ir e, papildome mūsų sistemą naujomis priemonėmis, naujais briežais, kad būtų galima susekti neįgaliotą prieigą. Na ir, kaip jūs esate skaitę spaudoje apie naujus kaltinimus, mes šios kaltinimus e, žiūrime labai rimtai. Mūsų stebėsenos ir e, tyrimo priemonės egzistuoja ir galiu jūs šiandien patikinti, kad neturime jokių duomenų sakyti, kad būtų prieita prie mūsų tinklo be, ar duomenų be leidimo. Jeigu tai būtų, mums tai, tai keltų didžiulį nerimą. Ar galiu Jūs patikinti, kad mes ir toliau e, stebėsime, kokios grėsmės kibernetinėje erdvėje kyla ir jeigu būtų bet koks pavojus na, mūsų paslaugoms, mes rengtume tyrimus ir rimtumėmės veiksmų, kurie turėtų sušvelninti tuos pavojus. Tiek apie SWIFTO sistemos saugumą. Dabar norėčiau tarti keletą žodžių apie FTP ir prašymus pateikti duomenys apskritai. Kaip privati bendrovė, SWIFT'as, aišku, nėra e, apsaugotas nuo teisėtų institucijų prašymų. 23 metais mes sukūrėme politiką, kaip laikytis, atsakyti valdžios institucijų prašymus. Ši politika buvo pateikta mūsų valdybos visiems klientams. E, ji buvo įtraukta į mūsų sutartis su klientais vartotojų vadovę, kuris skelbiamas mūsų interneto svetainėje. Mūsų politika aiškiai sako, kad mes imamės visų priemonių užtikrinti aukščiausią duomenų apsaugos lygį, e, jų integralumo ir konfidencialumo lygį. Mes turime e, paklusti teisėtiems kompetentingų institucijų reikalavimams. Ir jeigu mes privalome teikti duomenys, mes tai darome e, laikydamėsi susitarimų, atitinkamų susitarimų ir turime politiką, kuri užtikrina, kad mes apsaugosime klientų duomenės. Institucijoms mes pranešime bazinius, apie bazinius duomenų apsaugos principus ir pagaliau informuojame savo klientus, jeigu mes e, turime teikti jų duomenis institucijoms. Tokia yra mūsų politika. Ir e, netgi Belgijos e, atitinkama komisija pripažino mūsų politikos teisingumą 2008 metais. E, valdžios institucijos gali gauti finansinį informaciją ne tik iš SWIFT'o, iš bet kokios finansinės institucijos. Ir tai pasitaiko gana dažnai, aš manau. Pavyzdžiui, jie gali gauti SWIFT'o pranešimus, e, nepriklausomai nuo to, ar jie yra mūsų sistemoje ar už jos ribų. Dar keletą žodžių apie TFTP. TFTP sustarimas numato tam tikrus saugiklius. Be šių saugiklių SWIFT'as yra įdėgęs, turi atstovą bendrovėje, kuris tikrina visus, visas užklausas. Išorės ir vidaus auditoriai taip pat e, tikrina, kad nebūtų jokių užpakalinių durų mūsų sistemoje. Ir Aš nemanau, kad šiandien yra priežastis manyti, kad buvo be leidimo prisijungta prie mūsų sistemos. Taigi mes neturime duomenų, kurie rodytų, kad mūsų sistema prie mūsų duomenų buvo prisijungta neteisėtai. Mūsų e, duomenų apsaugos priemonės yra labai svarbios SWIFTui ir pasitikėjimas sistema yra labai svarbus. Mes ir toliau laikysimės teisinių reikalavimų, tačiau kadangi mūsų veikla yra globali, mes e, veikiame konkurencingoje aplinkoje, Swiftui yra labai svarbu nepakliūti į kažkokių problemų vidurį. Todėl mes džiaugiamės parlamento pastangomis. Mes ir toliau dirbsime kartu su jumis, e, dirbant šį duomenų apsaugos darbą. Ačiū. Dabar mes tęsime darbą taip pat kaip ir po komisarės Melstrau pranešimą. Taip, ne, pasisakymams. Vėl norėčiau paprašyti, kad būtų laikomasi dviejų minučių laiko. Taigi gal pradėsime. Pirmiausia, ponas pranešėjas, Rais. Na, labai greitai norėčiau pasakyti, kad šešėliniai ir kai kurie nariai, o kurie uždavė tam tikrus konkrečius klausimus a, dėl kaltinimų, neteistos prieigos prie sistemų. Na, tai yra a, tema, kuri iš tikrųjų atvira diskusijoms. Trečią spalio mes detaliau padiskutuosime šitais klausimais, kaip jau buvo pasakyta. Nėra pono Vendrait e, pranešime, jeigu aš teisingai supratau. Europolas vaidina tam tikrą vaidmenį pagal 2010 metų sustarimą. Panas Venraiti, jūs sakėte, kad jūs mažai žinote apie tai, ką klausimas CIA, NSA. Taigi, atrodo, kad jūs, jeigu nežinote apie jų veiklą daug, tai nelabai žinote ir apie kaltinimus mestus jiems. Na, norėčiau. Yeah. Dabar toliau kalbėti, na, turėčiau gal pereiti prie 12 straipsnio ir nepriklausomos priežiūros. Na, Europolo vaidmuo čia galbūt daugelis čia esančių narių, galbūt išnagrinėjo tą SWIFT ir na, e, iš tikrųjų vertino Europolo atliekamą darbą. Čia jo vaidmuo. Vėl, taigi, koks čia vaidmuo, jeigu jūs, kaip teigiate, ne, nežinote a, iš tikrųjų, m, ko užsima CIA ir NSA. Washington Post tiesiog buvo sakoma, kad nuo 2006 metų tiesiog labai lengvai jungtinės valstijos gali prieiti prie netgi užkoduotų įvairių duomenų. Tai čia tai, kas buvo rašoma Washington Post. Galbūt galėtume pakomentuoti tai, ar tai neprieštarauja tam, ką jūs šiandien mums pasakojate. Ačiū. Leiskite man trumpai pasakyti. Dauguma klausimų. Na, pirmiausia, ačiū panai Vaindrai, panai e, Petra. Galbūt galėčiau dar vieną klausimą pateikti. Na, pirmiausia, kadangi jūs pasakėte, ir geriau žinote negu mes, kad Europolo vaidmuo ir iš tikrųjų bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis. Bet e, kada kalbame apie SWIFT ir TFTP susitarimą, ar sutiktumėte su manimi, kai sakau, kad kad Eurojust galbūt labiau galėtų atlikti tą patikrinimą negu Europolas. Na, jeigu jūs nežinote NSA arba e, tiesiog, kad jie pateikia duomenis, netgi jeigu jie pateiktų, tai tikriausiai jūs nepraneštų. Dar vienas dalykas dėl SWIFT. Taigi dar kartą labai ačiū už tai, kad patikite mums visą informaciją. Na, Mm, Atrodo, tai tiesiog a, yra tam tikri dalykai, teisiniai dalykai, kurie reglamentuoja tai, ką jūs galite padaryti, ko negalite daryti. Ir a, numaras a, klausimas galite būti, jūs nežinote, kad kai kurios na, slaptosios tarnybos galbūt tiesiog yra, na, kaip nors prisijungia prie jūsų sistemos neteisėtų būdų. Na, Na, pavyzdžiui, jeigu yra kažkoks tai sandoris ir jeigu kažkas iš tikrųjų gali sekti, gali slaptai klausyti, slaptai pamatyti nuo pat ai, da, nuo pirmo iki paskutinio punkto, tai aš nežinau, ar jūs tai žinosite. Na, dar vienas klausimas gal abiem Europolui ir Swiftui. Na, jeigu kaltinimai nebus visiškai paneigti kaip su tuo, kad susitarimas būtų sustabdomas arba netgi visiškai jau būtų atsisakyta. Aš irgi turiu maždaug keturis klausimus. Kadangi nežinote, kaip NSA galėjo duoti prieigą jūsų, prie jūsų duomenų, ar tai būtų bankiniai duomenys ar kiti, tai norėčiau paklausti, kaip spauda viską sužino ir kaip spauda parašo tokius dalykus, ar įmanoma kažkaip tai viską išsiaiškinti, e, kad kažkokie pažeidimai tinkle vyko vienoje ar kitoje vietoje. Kitas klausimas būtų susijęs su SWIFTu ir NSA? Ar, admin, ar kitose Amerikos administracijose yra kažkokiu tai atsakymu? Ir kaip įtakotų Europolo darbą tai, jeigu būtų atsisakyta TFTP programos e, kovoje su terorizmu ir nusikalstumumu? Pone Intvelt. Tiesiog ironiška, kad E, tiesiog Europolas e, tvirtina kad na, jūs turite visus įrankius, kurių reikia iš tikrųjų atlikti visus virtualioje erdvėje atliekamus nusikaltimus. Taigi mano klausimas ponui uh, Wainwright. Jūs, na tiesiog ironiška, jūs uh, įsikūrė uh, Niderlanduose, ten kuri pagrindinė būstinė. Uh, Na ir negalėjote. Na, tokie, tokios institucijos kaip ECB, kaip su jomis, kokia, kuo naudojasi, kokiomis priemonėmis naudojasi SWIFT, a, norėdama nustatyti, ar iš tikrųjų yra prieidami prie tokių domenų. Na, vėl, techninių požiūrių, na, mano žinios yra nulinės. A, bet aš manau, kad jungtinių valstijų vyriausybė, na, sakysime, kad, na, kažkokios tai uh, slaptosios tarnybos galėjo tiesiog, na, nežinau, įtikinti imtis kažkokių priemonių, kad galėtų įsibrauti į kažkokias uh, domenų bazės. Na, čia aš apskritai kalbu apie sistemų saugumą. Ar jūs tyrėte SWIFT e, sistemų saugumą. Aš taip pat norėčiau o, pasakyti, kad aš visiškai esu o, nusivylusi o, dėl to, kad o, na, Olandijos e, vyriausybė, ministrai atsakingi už tai e, visiškai nedaro, ką reikėtų daryti. Tai yra iš tikrųjų politinis klausimas, jeigu mes negalime užtikrinti mūsų sistemų saugumo. O, Jeigu jungtinės valstijos gali įsibrauti jas, tai bet kuri kita šalis gali įsibrauti. Mes turime pasitikėti šitomis sistemomis. Ir galiausiai klausimas dar SWIFT. Aš jau baigiu, pirmininkė. Mm, taip, jūs sakote, kad mes turime e, na, tiesiog e, derinti su tam tikrų trečiųjų šalių reikalavimais, taip, bet reikia, reikia laikytis ir ES teisės kaip su kitomis šalimis, jeigu tokie dalykai atsitik ne tik su jungtinėmis valstijomis. Ačiū. Labai ačiū ir už tą, tai, kad dalyvaujate čia, kad taip atvirai kalbate apie tai, ką darote. Aš norėčiau sužinoti, ar yra kokiu nors prašymų iš valstybių narių policijos institucijas dėl tam tikrų pažeidimų nusikaltimų virtualioje erdvėje. Tai ne tik pažeidžia saugumą, tai nusikaltimas. Kibernetiniai nusikaltimai yra nusikaltimai. Visai nesenai buvo priimta direktyva šiuo klausimu visiškai aišku kad jeigu būtų saugumo sistemos pažeistos, informacinės sistemos Europoje pažeistos, tai būtų e, virtualus nusikaltimas, virtualios vėje atliktas nusikaltimas, kibernetinis nusikaltimas. Ir žinoma, tai e, jūsų būtų užduotis ir jūsų kibernetinių nusikaltimų poskyrio e, darbas. Ir jeigu mes ir pasakysime, kad užduokime klausimus tiems, kurie pažeidė tas sistemas, tai čia neišeitis. Na, norėčiau taip pat pakalbėti apie teisėtumą, kad tam tikrų prašymų, nečiau klausimas, Pečer. Kai jūs sakote, kad jūs nežinote, kad buvo na, tiesiog kažkokia tai neteisėta prieiga prie ko, ar tai reiškia, kad jūs a, nedavėte leidimą? O kaip jūs a, na, žiūrite į tą leidimą, leidimo suteikimą? Pavyzdžiui, jeigu yra, a, sakysim, prašymas. A, na, prašymas tiesiog sekti pinigų tą kelią. Ar jūs uh, duodate leidimą, ar jums neleidžiama, nu, galbūt jums neleidžiama apie tai kalbėti, čia yra galbūt uh, tam tikri raštai iš nacionalinio saugumo institucijų. Uh, na, man susidaro įspūdės, arba mes išsprendžiame šitą klausimą, arba mums reikia aiškintis tai su e, tyrėjais. Kaip, pavyzdžiui, duodamas leidimas uh, jeigu Sviftas, pavyzdžiui, sutikė leidimą, kuris nesirėmė ES teisę, tai policijos e, institucijos turi tai sustabdyti, nes tai e, tiesiog pažeidžia e, kibernetinės erdvės arba virtualios erdvės tam tikrus teisės aktus. Na, na, man atrodo, kad pirmiausia reikėtų šitos klausimus išspręsti, paskui toliau žiūrėti, ką galima daryti. Labai ačiū. Panas Jungrait, ponė Rugait, jūsų pareiškimas rodo, kad Europos Sąjunga neskaidri, bet galbūt viskas pasikeis. Bet gal Europolė pasikeis ta situacija? Kaip jūs žinote, kad informacija ateina iš žvalgybos tarnybų. Kaip užsitikrinate, kad ta informacija, kuri jūs pasiekia, yra teisinga ir kaip jūs kaip Europolas už, užtikrinate elektroninį saugumą? Dėl Swifto neturite jokių patvirtinimų, jokių patvirtinimų iš NSA, tai jeigu, jeigu neturi. Man pavyzdžiui, tokios deklaracijos nedaug veiksmų be palieka. Dar norėčiau porą žodžių poniai, poniai Petrė pasakyti. E, jūs sakėte tam tikrus teiginius susijusius su duomenų bazė, e, bazėmis. Kok, kokiu teisiniu pagrindu jūs tvirtinate, kaip jūs. Kaip jūs galite būti įsitikinusi, kad slaptos tarnybos negali įsibrauti į jūsų duomenis, kad slaptos tarnybos negali vokti jūsų duomenų. Man atrodo, kad tokie teiginiai, kuriuos jūs išsakote, yra naivus. Na, dabar išklausykime. Dabar išklausysime atsakymus į pirmosius klausimus ir po to steiksime galimybę užduoti klausimus kitiems parlamento nariams. Taigi prašom atsakyti iš šios pirmosius klausimus. Jūs abu, ponas Vainraitas. Ačiū, ponė Pirinkė, ačiū iš klausimus. Daugelis jų skirti Europolui ir NSA. Nėra Europolo ir NSA ryšio dar kartą aiškiai sakau, mes neturime tiesioginio bendradarbiavimo su šią agentūrą ir neturime įgaliojimų tirti kokius nors tarptautinės teisės pažeidimus, jeigu juos padarytų ši agentūra. Mes dar, ponia Albertai, patikslinsiu, jeigu leisite, mes neturim, mūsų įgaliojimai yra skirti kibernetinių nusikaltimų tyrimui gavus valstybės narės kompetentingos institucijos prašymą. Taigi, atsakysiu Jūsų klausimą. Mes negavome jokių prašymų iš policijos, bet kurioje valstybėje narėje tirti bet kokius kaltinimus, kurie susiję su šio komiteto tyrimu. Tai yra svarbu suprasti. Pirmiausia, Europolo įgaliojimai neapima galimybių šiuo atveju, pavyzdžiui, tirti E, įtartinus e, valstybinio špionažo veiksmus. Taigi mes ir negavome jokių prašymų iš bet kokios valstybės narės tirti galimus Kinijos pažeidimus ES e, saugumo sistemų. Mes negavome, nesame gavę tokių prašymų ir ko gero negautume, negausime niekada, nes jis konfliktuoja su mūsų įgaliojimais. ir mes iš tiesų nežinome nieko apie NSA veiklą, nei savo dokumentuose, nei mūsų darbo su FTP, FTP susitarimų kontekste ir mes negalime nei patvirtinti, nei paneigti bet kokių kaltinimų pateiktų pastaraisiais mėnesiais. Negalime sakyti, kad Europolas nieko nežino, tai tiesiog yra visai kita veiklos rytis ir mes iš tikrųjų neturime įgaliojimų dalyvauti toje veikloje ir nesame gavę, gavę jokių prašymų atlikti tyrimus. Ponas Moras klausė apie Europolo vaidmenį susitarime. Ponas Alvaro taip pat klausė, ar negeriau būtų, jeigu Eurojustas tikrintų ketvirtojo straipsnio gyvenimą. Tai yra politinis sprendimas, kurį padarė teisės akto rengimai, nesuteikti šios užduoties ne Eurojustui, o Europolui. Galite pagalvoti, ar tai buvo teisingas sprendimas ar ne. Tuo tarpu mes turime vykdyti jūsų lūkesčius. Įvairiomis aplinkybėmis esame aptarę mūsų rezultatus, mūsų veiklą. Šią prasme ir, kaip sakiau anksčiau, priminiau, koks buvo paskutinės ataskaitos rezultatas. Na, aišku, ateityje mes šimtų procentų esame pasirengę įgyvendinti sustarimą Jeigu jis būtų pakeistas ateityje, tai tuomet e, turėsime apie tai galvoti. Šiuo metu mūsų darbas yra techninis, operatyvinis, e, e, būtent kas numatyta pagal teisės aktą, pagal mūsų galimybės. Ir tai mes darome. Ponas Fosas klausė apie TFTP sustarimo sustabdymą. Na, turbūt reikėtų palaukti komisijos ataskaitos apie programos vertę Mes prisidėjome prie, prie ataskaitos rengimo, mes patikėme duomenis apie savo veiklą pagal e, mūsų tyrimus, pagal gautą informaciją. Tačiau tai nėra šios dienos tema. E, galbūt dar vienas atsakymas. Ponios Ernst, e, konkretus klausimas apie kompiuterių saugumą, informacijos saugumą Europole. Dėl mūsų turimų įgaliojimų e, veikti kaip kibernetinių nusikaltimų centru, centrui mes rimtai tai žiūrime. Ir aišku, dėl to, kad mes e, saugome daug asmeninių duomenų. Taigi Europole mes taikome aukščiausius informacijos saugumo standartus, bent jau šiandien. Iki šiandien nebuvo nekarto mūsų duomenų saugumas sukompromituotas dėl mūsų padarytų investicijų, e, užtikrinant, kad mūsų sistemas būtų kaip galima atsparesnės tiek Ačiū pirmininkė. Atsakysiu į pirmąjį klausimą apie Swift'o srautus. Atsiprašau gali būti, kad bankai, kurie siunčia pranešimus, panaudodami Swiftą ar ne Swiftą, e, gali atspausdinti tuos pranešimus Swifto formatu ir jie turi tuos pranešimus spausdintą formą. Gali būti, kad NSA galėjo gauti atspausdintus pranešimus. Toks mūsų paaiškinimas. Antrasis klausimas. Kaip mes žinome, kad mūsų, mes nesame sekami, kokius standartus naudojame, kokį šifravimą. Na, labai sunku įrodyti, kad nebuvo sekami srautai. Tačiau, kaip bandžiau paaiškinti, turime daug saugumo sistemų ir kontrolės priemonių, kad galėtume nustatyti galimybę prieigos atvejus, kuomet tai padaryta be įgaliojimų. Dėl šifravimo Tai yra aukščiausių tarptautinių standartų šifravimo mechanizmai. Vakar šifravimo ekspertas Svifte priminė man, kad šis šie šifravimo mechanizmai buvo sukurti Europoje dviejų belgų. Šis ekspertas man pasakė, kad mes naudojame ir trečiųjų šalių išorės žinias ir mes nuolat dirbame su universitetais, privačiais saugumo ekspertais, siekiant užtikrinti, kad mūsų e, šifravimo mechanizmai būtų aukščiausių standartų. Belgijoje dirbame su Lioveno universitetu. Dėl leidimų, kas gauna leidimą, kas negauna leidimo pasinaudoti mūsų duomenimis. Duomenys, kuriuos mes turime, yra klientų duomenys. Taigi klientai turi teisę e, gauti savo duomenys ir turime atitikties politiką, kuri aiškiai išdėsta mūsų klientams, kad mes savanoriškai neduosime klientų duomenų trečiai šaliai ar institucijai. Toks yra mūsų principas ir mes turime gauti teisiškai privalomą prašymą suteikti duomenys institucijai. Mes esame pasaulinė bendrovė ir kartais mes galime pakliūti tarp dviejų sistemų, teisinių sistemų. Ir todėl mes prašome teisinio aiškumo, teisinės sistemos, kad tokia bendrovė kaip Svistas galėtų veikti pasauliniu mastu. Man atrodo, kad pabandžiau atsakyti visus klausimus. Pone Invelt nori iš naujo suformuoluoti savo klausimą. Pirminkė, mažiau negu minutės man reikia. Pirmiausia, norėjau, kad Swiftui užduoti klausimai būtų pateikti raštu ir norėčiau atsakymą gauti raštu, nes man netrodo, kad atsakyti į mano klausimą iš vis. Antra, norėčiau e, pasitikslinti, ponas Vaidraitės sakė, kad ne viena valstybė narė neprašė Europolo tirti galima galimybę, kad buvo prisijungta be leidimo prie, prie Svifto serverių. Niekas nepaprašė atlikti tyrimą, ar tai nenustabu? Prieš grįžtant prie jūsų, norėčiau steikti žodį kitiems parlamento nariams atsakyti. E, užduoti klausimus. Ar norite sureaguoti iš karto? Pone Intveld, jūs teisingai suprantate, mes negavome ne vieno prašymo iš valstybių narių tirti bet kokį pažeidimą susijusi su šio tyrimo aspektais. Tai yra, tai būtų susiję su prisijungimu prie SWIFT'o be leidimo. Taigi dabar galimybė kitiems parlamento nariams, nedaugiau kaip dvi minutės, nes e, sąrašas netrumpas, ponas Pirkeris. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, zum ersten. Labai ačiū, panas pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad ponas Veidmait ir ponė Petrė pateikė, e, pateikė e, išsamesnių paaiškinimų, nes labai daug e, gandų dabar dėl Europolo tai, yra, tai nėra saugumo, tai yra policijos agentūrą. Ir mes norėtumėm paklausti dėl kontrolės nuostatų. Europos. Jūs taip pat priminėte, kad yra e, teigiamų poslinkių su Amerika. Mano klausimas būtų toks koks konkretus bendradarbiavimas vyksta su Amerika ar vyko, e, kovojant su kai kuriais reiškiniais. Taip pat norėčiau pas, pasiklausti, kur ta informacija buvo sėkminga. Mums būtinai reikia turėti tokią informaciją. Jūs taip pat klausėte savęs ir uždavėte klausimą poniai Petri. Ar yra kokia nors kokiu nors e, įtarimu, sakykime, ar e, pagrindo, kad tie duomenys, kurie buvo perduoti legaliai, kur nors nusi, buvo perduoti nelegaliai. Atsakymas. Ačiū. Aš pabandysiu atsakyti kai kuriuos kolegų užduotus klausimus. Ačiū poniai Petrė, jūs pasakėte, kokios priemonės turi būti taikomos, e, kad duomenų apsaugos lygis būtų kuo aukštesnis. Aš taip pat norėčiau paklausti Europolo ir Belgakomo atstovų. Ar jūs turite kažkokiu tai panašių priemonių, kuriomis galima užtikrinti duomenų apsaugą? Žinoma, dar viena problema lieka. E, sakykime, įmonė, kuri duoda e, prieiga valstybei prie duomenų, e, nebežino, kas iš tiesų vyksta su tais duomenimis. Taigi neaišku, kas ką kontroliuoja, nes kur tie, neaišku, kur tie duomenys eina. E, TFTP ir išdas turi tik tais tuos elementus, kuriuos jiems pateikėme, tačiau tai netmeta ir kitų galimybių, kitaip tariant, mes saugumo neturime. Dar klausimas. E, aišku, atsakymo šiandien negausiu, bet galbūt ateityje tai duos peno diskusijoms. Jeigu Europolas nėra kompetentingas E, tokių pažeidimų atvejais, kada įsibraunama į, Europolo, į e, Belgakomo arba Svito duomenis. Tai kas tada būtų atsakingas už tai? Ar mes galime kažkaip tai koordinuoti, koordinuoti tą klausimą, jeigu e, kol, kol kas tai neaišku, kas už ką atsako? Manau, kad kyla visą laiką toks pats klausimas tai dėl internetinių e, drovių ir dėl tokių kilusių kaltinimų. Man atrodo, kad visą tai vėl grįžta prie to paties. Man atrodo, svifto sistemos ar šaltiniai bus kompromituoti. Ir, na, vėlgi, kada kalbama apie poreikius arba prašymus Man ne visiškai aišku, jungtinėse valstijose. Ar Sviftas bendradarbiauja, kai gaunami, sakysime, na, teismo nurodymai arba, na, pavyzdžiui, gauna kokiu nors prašymus, kurie jau išeina už TFTP ribų. Pavyzdžiui, kvietimas į teismą Aš nežinau, ar jungtinėse valstijose jūs to užsiimate. Galbūt jūs sakytumėte, e, kad mes nukreipiame jūs į FTP susitarimą, nes tik tai jų kontekste mes galime pateikti jums jūsų prašomas duomenis. Bet, pavyzdžiui, ar finansinės e, institucijos na, ar praneštų jums, e, kad jie gavo, pavyzdžiui, kažkokius kvietimus į teismą. Gal galėčiau dar pridurti. Na, per praėjusius tris mėnesius aš tiesiog uh, e, išgirtau na, nepaprastai uh, tokius svarbius kaltinimus, kurie visiškai kompromituoja mūsų saugumo e, sistemą. Na ir ypač kalbama apie SWIFT, kada kalbame apie finansinių sandorių saugumą, slaptumą. Čia yra viskas priklauso nuo pasitikėjimo ir jeigu tiesa, e, kad yra na, kažkokios tai tas juodasis, špakalinis įėjimas arba prieimas prie jų. Na, aš sutikčiau su tais, kurie sako, kas vis dėlto tyri e, visus šitos reikalus. Ar čia Briuselyje, ar kitose valstybėse narėse, ar kas nors iš tikrųjų užsima tuo. Na, tiesiog stulpina, kad, panas Vainrait, jūs turėtumėte, uh, jūs turite kibernetinio nusikaltimo poskirį, tai kokia nauda iš jo, jeigu uh, tokie dalykai netiriami. Uh, Ne, aš ne, tiesiog negavau, neradau nieko, kam galėčiau pranešti apie vieną kitą nusikaltimą. Bet a, ačiū, kad Europolas a, galėjo vis dėlto man suteikti duomenų apie tam tikrą asmenį Britanijos policijoje, kuris galėtų man padėti spręsti problemą. Labai ačiū. Dar kartą norėčiau pasisakyti Europos ir Vengrijos piliečių vardu. Reikia išsiaiškinti tą situaciją, reikia e, suprasti, kokioje stadijoje esame. Žinoma, yra konfidencialūs bankiniai duomenys, e, tai yra piliečių duomenys ir prie jų turi kažkokiu tai būdu prieika Amerikos institucijos. E, E, institucijos, agentūros, dar kažkas Amerikoje turi prieigą prie europiečių duomenų ir e, teisinių dviž, e, pagrindų e, tas yra reglamentuojama susitarime e, tarp ES ir Amerikos. Principas toks. Tačiau galima įsivaizduoti, kad Amerika nueis gerokai toliau negu leidžia ta sutartis. Ir tie patriotiniai veiksmai pagal 115 straipsnį leidžia Amerikai ir netgi reikalauja iš Amerikos, kad Amerika gautų duomenis iš ES piliečių, bankinius duomenis. Dabar kalbant apie vizą. Pasakysiu, kad e, čia galima dviejopą prieigą prie informacijos. Viena vertus yra numatytos e, pagrindinės e, procedūros pagal baudžiamąją teisę ir dar kita procedūra e, dėl teroristinių veiksmų. Nėra jokios garantijų sistemos. Toli gražu galima visiškai laisvai žvejoti tą informaciją. Ir dar yra tokia veikla, dėl kurios nekyla pavojus valstybės, valstybė arba valstybės veiklai. Tai jau yra baudžiamosios ryties e, dalykas e, Europolo, išdo Ar amerikiečiai nepradės tiesiog tvirtinti, kad antiteroristinėje veikloje galima imtis ir kitokių priemonių? Šiuo atveju būtų taikomas patriota, patriotinis įstatymas, patriotic act, patriotinis principas tiksliau. Ir aišku, Tokiu būdu jie galės e, gauti daug daugiau informacijos ir laikys, kad tai yra visiškai legalu. Man atrodo, kad jeigu jau taip, tai tada reikia informuoti, apie tai informuoti suinteresuotus piliečius. Kiek buvo tie piliečiai informuojami, jeigu jų duomenys buvo perdavinėjami? Ačiū, pone Romero Lopes. Klausimas ponui Rainwright. Kas pasakė, kad Europolas yra politinė organizacija, vis tik tais yra ribų. Yra tam tikros e, ribos. Žinoma, Europolą e, kuriant, e, kalbant apie duomenų apsaugą ir panašiai, tai buvo politinis sprendimas, galbūt mes galėtumėm jį pataisyti. O dabar dar vienas klausimas. Jūs kalbėjote apie infiltravimą į FTP. Jūs sakėte, kad tai nėra susijęs su šios dienos mūsų klausimais, tačiau būtent juk apie FTP ir kalbame. Uh, apie tos visus infiltracijas į TFTP. Galbūt turite dar kažkokios tai informacijos. Jeigu jos turite, tai prašau su mumis pasidalinti. Pone Petrė klausimas. Dėl to memorandumo arba susitarimo su JAV, e, kad turime pateikti JAV informaciją. Ar tie duomenys JAV pateikiami šifruoti? Jeigu taip, tai tuomet turime pateikti šifro raktą, nes antrai tada tie duomenys jokios prasmės netenka. Galbūt e, reikėtų išsiaiškinti, kad jūs pasakytumėte mums, kokią informaciją jūs esate priversti Amerikai teikti ir kokiomis sąlygomis. Kita vertus, norėčiau dar paklausti, kokia kita valstybė prašo tokių duomenų, kaip prašo JAV. Ar buvo kažkoks memorandumas ar, ar, ar susitarimas su kokia nors šalimi ES arba už jos ribų, pagal kurią turėtumėte teikti tokią informaciją kitai šaliai? Ačiū. Ačiū paskutinis pasisakymas ponas Bons. Ačiū. Na, vėl kalbama, kad Europolas neturi jokių ryšių su JSAA, NSA, jungtinėse valstijose. Na ir vėlgi, o kaip su o, valstybėmis narėmis? Ar jūs teikiate joms informaciją, ar gaunate iš informaciją, ar duomenis, kurios, o, na, saugote? O, liečia, pavyzdžiui, asmenys, kurie įtariami kokiais nors atsikaltimais ir būtų perdodami. Kodėl aš to klausiu? Pavyzdžiui, Londono metropoliteno policija na, yra sukūrusi tam tikrą tokią pilkąją zoną vykdomite kova su terorizmu arba kažkokie, na, tokie smurtiniai veiksmai, o iš kitos pusės radikalistų, radikalus veiksmai. Na, kada kalbame apie kibernetinius nusikaltimus, atrodo, Europolas turi uh, nagrinėti, tyrinėti tai, jeigu gauna prašymą iš, na, iš valstybių narių. Uh, jis irgi būtų atsakingas tyrinėti tam tikros kaltinimus ateinančius iš atskirų, pavyzdžiui, pilietinių institucijų, kurie pateikiami prieš, pavyzdžiui, ties, kada kalbama apie kibernetinius nusikaltimus. Nepetri sakė, kad SWIFT na, taiko nulinės tolerancijos standartus. Uh, Ar daug pažeidimų buvo nustatyta, aš turiu galvoje pažeidimų, kuriuos padarė patys darbuotojai. Na, jeigu nėra jokių saugumo pažeidimų, ar jūsų tyrimas ir parodės kokiu nors bandymu kad, o, pavyzdžiui, na, kokiu nors įtarimu, kad tai galėtų būti padaryta. Na, jūs sakot, kad jeigu jums reikia, jūs privalote pateikti duomenis, jūs tada informuojate tą asmenį ar organizaciją, kuris duomenis jūs turite perduoti kažkam. Ar jūs perspėjate, kad tai gali būti atlikta? Ačiū. Ingiam norėjo trumpai dar pasisakyti. Atsiprašau, kad vėl kalbu, bet mm, man sakė, kad Europolas pats turėtų teisę kreiptis į valstybės narės, kad jos pradėtų tarptautinio nusikaltimo tyrimą. Ar teoriškai galima toksai dalykas, kad, pavyzdžiui, Europolas kreiptųsi į Niderlandus, e, prašydamas, kad juose būtų pradėtas tyrimas? Na vėl grįžime prie o, pranešėjų. Panas Vainrait, labai ačiū. O, buvo klausimas, kaip mes bendradarbiavome su jungtinėmis valstijomis. Taip, ne, nepradėsiu aš vardinti visą, sąrašas būtų ilgas. E, žinoma, mes čia kalbame apie čia narkotikus, slaptusias tarnybas. E, Na, visa tai susijęs su uh, kibernetiniu nusikaltimu arba veikla, kuri gali būti klasifikuojama kaip kibernetiniai nusikaltimai. Na, mes iš tikrųjų uh, daug uh, dirbame šioje uh, srityje. Uh, čia mes kalbame apie ką. Čia apie pornografiją, įvairius uh, seksualinius nusikaltimus. Na, reikia tirti neteisėtą tam tikrų kriminalinių grupių veiklą. Čia mes neturime įgaliojimų tirti ir kaltinimus dėl galbūt veiklos atliekamų vyriausybių, kuri turėtų būti laikoma neleistina. Na, Jūs kalbėjote apie e, šifruotis. Europolas, matome, kad e, standartai yra mm, iš tikrųjų nelengvas dalykas e, policijai. Jeigu yra šita veikla tobula, tai vis dėlto yra stengiamasi, kad kriminalinės grupuotės negalėtų gauti didelio pelno. Ypač, kada kalbame apie na, smurtą prieš vaikus, šitas rytis duoda dažnai nusikaltėliam didelį pelną. Na, vėl dažnai valstybės narės pateikia savo prašymus, kelia didelį susidomėjimą. Taip, yra tam tikri šifrai, kuriuos labai sunku įsilaužti. Na, mes kalbame apie e, galimas pasiekmes, pasiekmes, kurių e, tiesiog nesitikime. Na, e, Vinas Lopes klausimą galėčiau atsakyti, kad neturime tiesioginiai įrodymų, kad buvo pažeistas TTP susitarimas Mano patirtis sako, kad jungtinės valstijos labai stengiasi įgyvendinti visas nuostatas, jie visada atsiliepia į mūsų prašymus, bent jau galiu pasakyti, kad visą tai, tai galime patvirtinti per pastarusius trejata metų. Taip, mes tiesiogiai nebendradarbiaujame su NSA ar CIA, Taip, e, istoriškai, taip, e, galbūt saugumo tam tikros institucijos e, bendradarbiauja. Na ir mes turime mandatą suteiktą mums tarybos kovoti su terorizmu, bet tai tik tai atsitiktiniai paskiri veiksmai. Tai nėra sisteminė darbas, kurį galima būtų kalbėti per status 10-15 metų. Uh, na, dėl kokius duomenis mes a, saugome. Tai vėlgi mes laikomės a, tam tikrų standartų, tam tikrų leidimų. Tai priklauso nuo nusikaltimo a, esmės. Čia jau vėlgi tik tai tam tikrų nusikaltimo atveju mes galime apdaroti tam tikrus asmeninius duomenis. Na ir mūsų duomenų apsaugos a, institucijos iš tikrųjų labai nuodugniai žiūrina. Pavyzdžiui, gali būti tokie dalykai kaip a, heroino, prekyba heroinų, panašus dalykai. Mes neturime įgaliojimų tokiai veiklai, kurią kuria iškėlė ponė Browns Fox. A, taip, yra galimybė kad Europolas galėtų kreiptis į valstybę narę, prašydama na, atlikti tam tikrą tyrimą dėl tam tikros nusikalstamos veiklos. Tačiau mūsų įgaliojimai neapima tokios ryties kaip šnipinėjimas ir panašus dalykai. Ir mums būtų sunku pateikti tokį prašymą. Na, Dabar galbūt ir negalėčiau tiksliai atsakyti jūsų klausimą. Ačiū, ponas Vainrait, ponė Petra. Ačiū. Kaip mes žinome, kad duomenys neteikiami galiojami turičiai šaliai. Pasakysiu du dalykus, bet to, ką jau sakiau. Pagal TFTP susitarimą yra salga, kurią minėjo pana Malmstram dėl tolesnio duomenų perdavimo Taigi duomenys gauti per TFTP sistemą gali būti perduoti kitai institucijai. Antra, vėlgi tai rūpi Swiftui tokie kaltinimai ir mes aiškinamės, kuo pagristai šie kaltinimai. Dėl klausimą, ar, ar mes dalyvaujame kokią nors kitoje programoje, Galiu patikinti, tai FTP yra vienintelė programa ir mes nedalyvaujame jokioje kitoje programoje pasaulyje. Ar mums privalomi teismo nurodymai? Taip, laikas nuo laiko, kaip sakiau, mes turime uh, uh, laikytis teisiškai privalomą nurodymo. Ar mes žinome, kuomet bankai patys gauna teismo nurodymus. Ne, mes nežinome. Ir tiesą sakant, bankai turbūt gauna daug privalomų e, nurodymų ir jie turi atskaitomybės reikalavimus, kurie, pagal kuriuos e, praneša priežiūros, savo priežiūros institucijoms apie tokią informaciją, apie tokius savo klientus ar baudžiamasias bylas. Kitas klausimas buvo, ar yra atvejų, kuomet mes pagal įstatymą negalime informuoti savo klientų. Esant baudžiamėsiams tyrimams, tas, kas prašo pateikti informaciją, tokius prašymus turi laikyti konfidencialiais, tai nėra neįprasta. Ir jeigu mes privalome neskelbti klientams, kad tokį prašymą davome, tai mes, aišku, taip ir nedarysime. Vėl šifravimas praktinis klausimas, ką darome, jeigu teikiame duomenis pagal TFTP, tuomet mes turime dešifruoti duomenis ir juos perduoti e, JAV išdui. Aišku, dešifruotus duomenis, neperkaitume e, šifruotų duomenų. Man atrodo, kad atsakiau į visus klausimus, jeigu neklystu. Ačiū, ponia Petra. Prieš pateikiant baigiamasias išvadas, ponia Ledford dar čia vienos minutės. Norėčiau grįžti prie pono Vainraito pasisakymo, gal neaiškiai pasakiau. Suprantu, ką jūs sakėte, kad nusikalteliai taip pat gali pasinaudoti gerais šifravimo standartais kadangi valstybės nori užtikrinti aukštesnius standartus. Aš sakau, kad mes e, kad girdime kaltinimų, kad valstybės gali būti nesuinteresuotas aukščiausiais šifravimo standartais. Būtent e, žvalgybos agentūros gali būti suinteresuotos pakirsti tuos standartus. Sakėte, kad jūsų įgaliojimai neleidžia jums tirti valstybių šnipinėjimo. Bet politika, finansinė sistema, visos bendrovės su tuo suinteresuotų turi būti apie tai vieša diskusija. Aš dirbu su duomenų apsaugos reglamentu. Ar aš negaliu e, nesinervinti nes atrodo, kad mes patys savo kenkiame. Dabar turiu suteikti žodį poniai Morvai. Vienai minutė ir viskas. Ačiū. Aš negavau atsakymų į savo klausimus. Aš Europolo atstovo klausiau, ar įmanoma ar neįmanoma, kad amerikiečiai partneriai na, patriotų įstatymą laiko teisinių pagrindų rinkti duomenis iš Europos šalia FTP. Norėčiau išgirsti atsakymą į tai. Ir Swift'o atstovės aiškiai klausiau, kiek prašymų gavote pateikti duomenis apie ES piliečius remiantis terorizmo finansavimo susitarimu ar apskritai iš jungtinių valstijų. Ačiū, ponia Vainreitai. Atsiprašau, kad neatsakiau į jūsų klausimą. Nežinau pakankamai daug apie e, patriotų įstatymo mm, esmę ir negaliu atsakyti tiesiogiai Europol kanalais mes tokių prašymų negavę. Žinoma, Bendrai galėčiau pasakyti, kad Junktinių valstybių institucijos kovojančios su terorizmu, ko gero, pasinaudos įvairiomis teisinėmis priemonėmis, skaitant teismo nurodymus tarptinėms institucijoms, kurios reziduoja Junktinėse valstijose ir panašiai. Junktinės valstijos aiškiai sako, kad tai daro jau daugelį metų, taip pat kaip ir kitos šalis, skaitant Europos Sąjungos šalis. Deja, e, pakankamai apie patriotų įstatymą nežinau, kad galėčiau atsakyti jūsų klausimą. Pone Petra, pabandysiu atsakyti jūsų klausimą, kiek prašymų gavome pagal TFTP sustarimą. At, atmintinai nežinau, tačiau jeigu neklystu, manau, kad buvo bendros peržiūros ataskaita parengta, kuri pateikė skaičius apie prašymų skaičių pagal TFTP apskritai ar gauname daug teismo nurodymų iš jungtinių valstybių ar kitų institucijų? Tiesą sakant, ne. Jeigu gavome, gauname tokį prašymą, tai dauguma jų yra atmetama, nes jie nėra teisiškai privalomi arba mes tiesiog neturime informacijos. Kai kas mano, kad mes turime privačių asmenų, kaip klientų, privačių klientų ar duomenės apie juos. Ne, mes tik tai turime pranešimus tarp finansinių institucijų. Ačiū, ponia Petra, dabar ponas Morajas, mūsų pranešėjas, užbaigs šią diskusiją po pietų, ne dabar. Kai baigsis ši diskusija apskritai šiandien, nes Toliau šis mūsų posėdis tęsis po pietų nuo 15 valandos iki dienos pabaigos. Dėkuoju kolegams už aktyvų dalyvavimą, dėkuoju svečiams už pateiktą informaciją, už dalyvavimą. Ir mūsų tyrimas tęsis 15 valandą. O dabar mes pereiname prie komiteto darbo atvarkės. Čia yra bendras teisės reikalų, konstitucinių reikalų, tai yra užsienio reikalų komiteto ir mūsų komiteto posėdis. So Thank you, colleagues. Ačiū, kolegos. Prašau susėsti. Baigus klausimus apie dabartinę situaciją, toliau Tęsame įprastinės darbo tvarkės e, nagrinėjimą. Ir dabar turime ketvirtąjį darbo tvarkės klausimą, tai yra Stokholmo programos vidutinio laikotarpio peržiūra. Pirmiausia, reikia patvirtinti darbo tvarkę, jeigu niekas neprieštarauja. jokių pranešimų. Reikia patvirtinti praėjusio posėdžio protokolą, posėdžio įvykusių Liepos 9 dieną. Protokolas patvirtintas. Na ir iš karto periname prie ketvirtojo klausimo. Stokholmo programos, programos peržiūra. Šiandien rengėme Lybė, Afko ir Jūri komitetų bendrą posėdį skirtą pranešimui dėl Stokholmo programos. E, pranešimo pristatymą išklausime prieš vasaros atostogas. Šiandien keisimės nuomonėmis dėl pakeitimų, kurie yra pateikti ir pradėsime nuo mūsų visų pranešėjų. Aš esu lybė komiteto pranešėjas, tačiau pirmą išklausykime kitus pranešėjus iš Jūri ir AFKO komiteto, ponas Berlingveris ir ponas Kasinis. Išklausysime jų, o po to aš pateiksiu keletą komentarų pats apie savo pranešimo projektą Lybė komiteto e, prašymų ir pakeitimus pakomentuosiu. Taigi pradėkime nuo kitų pranešėjų. o po to aš pristatysiu savo komentarus. Taigi, ar ponas Berlingeris, ar ponas Kazinis? Ponas Berlingeris, jūrių komiteto pranešėjas. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad iniciatyva gera. Būtent Stokholmo programos vertinimas pusiaukelėje. Mes tą darome bendradarbiaujant įvairiems komitetams. E, labai įdomus buvo pateikti pakeitimai. Dabar norėčiau bendrą vieną pastabą pasakyti. Visa eilė pakeitimų pakeitimų yra susijęs su tuo, kad reikėtų palengvinti laisvą piliečių judėjimą. Kitaip tariant, fiziškai kurti tą Europos teisingumo erdvę. Kai kuriuose tų pakeitimų nurodyta, kaip mažinti teisinės kliūtis, kurios trukdo laisvai judėti piliečiams bei įmonėms ir aišku didinti pasitikėjimą. Konkretus pavyzdžiai. Pavyzdžiui, Teisės reikalų komitetas diskutuoja apie automatinį e, dokumentų pripažinimą. Tai yra labai svarbus e, argumentas, tačiau jeigu iš tiesų Europos pilietis nori tokiu jaustis, tai jis neturėtų kiekvieną kartą įrodinėti, kad jo turimas dokumentas, diplomas ar, ar, ar profesinės kvalifikacijos įrodymas ar e, gimimo liūdimas ar panašiai galioja Reikia, kad e, piliečiai tuos, kad tų piliečių dokumentai dalyvautų visoje ES teritorijoje. Ir tai yra labai teigiamas punktas e, atspindėtas pakeitimuose. Reikia iš tiesų stiprinti teisinę ES kultūrą. Tai yra toks aspektas, pagal kurį e, demokratinė valstybė, e, pagrindinės teisės, subsidiarumo e, principas, teismų nepriklausomybė yra europiniai principai, kad būtų visiškai gyvendinta pagrindinių teisų hartija. Štai dokumentas, kuris yra pagrindinis Europoje kitų teisės sistemų pripažinimas skirtingose valstybėse yra labai svarbus. Tai rodo, kad e, vienų valstybių teisė sauga pasitikė kitų valstybių teisė sauga ir e, tai yra vienas iš tokių momentų, e, kuri, kurie leidžia didžiuotis piliečiams esant Europos piliečiais. teismų bendradarbiavimas, e, abipusis teismų sprendimų pripažinimas yra grindžiamas pasitikėjimu bei žiniomis apie skirtingas teisinės sistemas. Štai tokia pakeitimų esmė. Ir dar kai kurie pakeitimai yra susiję su baudžiamojo proceso procedūra. teisinė, nemokama teisinė pagalba. Ir kaltinamųjų apsauga. Šiaip kaltinamieji nėra iš tiesų apsaugoti, čia lygiai kaip e, Europos arešto orderis visuomet reikia atsižvelgti į procedūrinę teisės pusę, nes dažnai teisė apibrėžiama e, iš esmės, o šiaip tai tokiu atveju būna daugiau, na, tik, tik, tik vėliavėlė, tik etiketė, bet nereali teisė. Aš labai palankiai žiūriu į tą susitikimą tarp įvairių frakcijų atstovų aptarinėjant Stokholmo programą. Tai yra toks aspektas, kuris yra šiandieną lygiai toks pat svarbus kaip bendrų standartų kūrimas Europoje. Visi tie teisiniai aspektai turi būti įgyvendinti ir kaip pabrėžiama, kai kuriuose pakeitimuose reikalingas tikras koordinavimas ir bendradarbiavimas tarp e, komisijos valstybių narių ir agentūrų, kad informacija susijusi su valstybių narių e, taisyklių įdėgimų praktikoje būtų reali. Tai reikalinga dar ir atsekamumui bei ekspost objektyviam ir e, skaidriam įvertinimui. Kai kurios valstybės narės prašo komisijos, kad labiau būtų akcentuojama įgyvendinimo kontrolė Nes jeigu tekstas netaikomas arba jis mažai taikomas, tai šiandien kelia labai didelių problemų. Teisės komitetui praeitą savaitę buvo pateiktas labai svarbus dokumentas. Tai yra politinių mokslų studijų, e, studija, kaip taikyti Europos teisę ir kaip įvertinti jos efektyvumą. Tai rodo, kad mes galvojome teisingai. Būtent tą įrodo pateikta studija. Kont kontrolės institucijos pateikia kai kurių neraminančių dalykų, norėčiau kai kuriuos iš jų paminėti. Pavyzdžiui, su aplinkosauga susijusios direktyvos. Jos 91 procentų atveju nėra perkeliamos į vidaus įstatymus, tos direktyvos neperkeliamos, tai reiškia, kągi mes čia darome, jeigu tos direktyvos nėra perkeliamos. Kaip matote, kyla didžiulis prieštaravimas tarp realybės ir to darbo, kurį mes čia atliekame. Teisės aktų leidėjai leidžia teisės aktus, bet tada jau reikia, kad Europos e, komisija bei valstybės taikytų tai, kas yra nustatyta, kad tie tekstai funkcionuotų realiai. Tai štai tokius aspektus pabrėžėme ir pastebėjome, kad, buvo, kad vis daugėja uh, pažeidimų, kai Europos valstybės neatlieka joms pridarančių užduočių. Ir anglai. norėčiau e, paliesti ne tiek, kad e, perkelimą, bet e, to perkelimo E, greitumą į, į nacionalinius teisės aktus. Jis šiek tiek pagreitėjo, maždaug 10 procentų. Direkt direktyvas perkelti gana sunku, nes kartais jos būna labai neaiškios ir neapibrieštos, o teisinės procedūros labai ilgos valstybėse narėse, labai griozdiškos ir be to valstybės narės skirtingai viską interpretuoja ir tų skirtingų interpretacijų nuolatos gausėja. Visa tai yra pabrėžta. Taip pat yra taikymo, perkelimo, įgyvendinimo problemų. Ir čia jūsų dėmesį norėčiau atkreipti į tai, kad ši studija, kuri buvo pateikta studijų departamento, yra labai svarbi. Mes turime padėkoti autoriams. Dažnai yra pabrėžiama, kad valstybės narės e, nesilaiko kai kurių perkelimo normų arba nepakankamai jų laikosi. E, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turime suprasti, jog jeigu sunku veikti, jeigu mūsų teisės sistemos efektyvumas nukenčia nuo to, kad e, nepakankamai gerai perkeliama tie teisės aktai į nacionalinės sistemas, tai reikėtų tiesiog pagalvoti, ką daryti, ar bausti tas valstybės narės, kurios nesilaiko taisyklių, ar peržiūrėti tuos standartus, kuriuos patys priiminėjame, ar pasižiūrėti, kaip geriau informuoti piliečius. Galbūt tie piliečiai nepakankamai gerai informuoti ir jie neturi pakankamos teisinės sąmonės. Galbūt čia visos priežastys glūdi. Mes nesame pakankamai pasirengę tą e, dalyką spręsti, tačiau nagrinėjame ir čia jau reikalinga teigiama komisijos iniciatyva. Teisinis sektorius taip pat siūloma, teisinį sektorių taip pat siūloma vertinti visose valstybėse narėse ir dar norėčiau pabrėžti, kad geros teisinės sistemos galėtų labai padidinti Europos piliečių pasitikėjimą Europą, kad e, numatomi ir efektyvūs teisės srities sprendimai yra vienas iš pagrindinių elementų, kuriant Europos pilietybę be Europos įmonės. Ir paskutinė pastaba. Kaip ruošti visus veikėjus susijusius su teisinė sistema. Tai būtų susijęs su visomis profe, teisinėmis profesijomis, ypatingai su advokatais, uh, nes santykis tarp piliečių ir teisingumo yra apibrėžiamas teisėjo, tačiau jis yra nustatomas asmenų, kuriais piliečiai pasitikė, kitaip tariant, advokatų. Čia mes vėluojame. Nepakankamai pridarintos technologijos, neturime prieigos prie informacijos šaltinių, reikalingas teisinis portalas ir aišku reikia e, įgyvendinti kai kuriuos pakeitimus, kurie čia buvo pasiūlyti. Jeigu taip ir padarysime, beje mes peržiūrėjome dabar e, Stokholmo programą, e, jos įgyvenimo pusiaukelėje, tai e, jeigu ką reikėtų atsižvelgti dar į pakeitimus. Labai ačiū ponui Berlingeriui. Dabar konstitucinių reikalų e, komiteto pirmininkas ponas Kazinė. Labai ačiū ponas pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Norėčiau du dalykus paliesti savo pasisakymę. AFKO komitetas turi pasisakyti dėl konstitucinio aspekto. E, aš kalbėsiu tik tais apie savo sritį. Ir antras dalykas. Reikia bendrai įvertinti pasiūlytus pakeitimus. Beje, tų pakeitimų yra labai daug. E, mes jų neperžiūrinėsime atskirai. Tačiau pasakysiu, kad kai kurie pakeitimai yra susiję tik tai su forma, kitigi susiję su esme, su Europos parlamento funkcionavimu, su žmogaus teisėmis, su, Europos, e, su, su nacionaliniais parlamentais, su, su žmonių teisėmis, žodžiu, su visais reikalais, kuriuos sprendžia AFKO komitetas. E, daugeliu atveju jau buvo pateiktos rezoliucijos parlamento Taigi pakanka pasižiūrėti į tai, kas jau buvo padaryta ir tuo pasiremti. E, dėl parlamento galių sumažinimo. Čia savaime suprantama, kad mano nuomonė yra neigiama. E, tuos pakeitimus e, reikėtų atmesti ir aš nesutinku su visais pakeitimais, kurie vienai par kitaip uh, nurodo, kaip demokratiškai parlamentui vykdyti savo e, pareigas. Reikalingas skaidrumas, ypatingai reikalingas tri, e, skaidrumas triloguose. Šiandieną e, viskas baigėsi antro arba trečių skaitimų, e, už to bendro sprendimų prieimimų rebų. E, Reikia, kad e, būtų daugiau skaidrumo ir kad komisija e, dažniau pritartų parlamento siūlymams. Peržiūrint sutartis, reikia nustatyti tikrą ir realią parlamento iniciatyvą. Taip pat yra tam tikrų pakeitimų, kurie e, nusipelno mūsų dėmesio. Tie pakeitimai yra susijęs su daugiamečiais veiksmų planais. E, jau turime nemažai praktikos, kaip e, tokiais atvejais veikti ir kaip parlamentui dirbti šioje srityje. E, nemažai pakeitimų yra žmogaus teisų srityje, tačiau kaip AFKO komitetas komitetą mus e, šiek tiek neramina žmogaus teisų hartija. Kai kurios nuostatos iš Lisabonos nutarties sutarties e, kelia problemų ir e, pasakysiu, kad dauguma šios ryties pakeitimų yra teigiami. E, dar norėčiau išskirti e, diskriminacijos aspektą ir pasakyti, kad kiekvienu kartu diskriminacija yra blogai, diskriminacija yra žmogaus teisų pažeidimas. Kiekvienu atveju reikia tiksliai nurodyti, jeigu kažkas e, kertasi su žmogaus orumu, jeigu žmogus diskriminuojamas. Dėl nacionalinių parlamentų. Kai kuriais pakeitimais siekiama įvesti subsidiarumo e, principo kontrolę regioninėje veikloje, e, kad valstybė valstybė, regionai kontroliuotų subsidiarumą, e, kaip parlamentas dirba. Man atrodo, kad jeigu tą padarytumėme, reikėtų pakeisti steigimo sutartį. E, žinoma, čia galima diskutuoti apie tai, tačiau šiaip ar taip aš tokiems patikeitimams nepritarčiau. Dar yra nemažai pakeitimų susijusių su rinkimų teise. Mums šiuo klausimu nepavyko padaryti to, ko iš mūsų reikalauja Lisabono sutartis. Mums nepavyko sukurti tikro e, rinkimin, rinkimų įstatymo, kai kuriuos biurokratinius pakeitimus padarėme, tačiau to, ko iš mūsų realiai buvo prašoma, padaryti nepavyko. Ir e, čia e, reikėtų tiesiog išbraukti visus dalykus, kur kalbama apie rinkimų įstatymą, e, kuris netvirtina, kad reikaling, kurie netvirtina, kad reikalingas skaidrus rinkiminis įstatymas pasirinkant e, kandidatus, e, kuris kalbėtų apie partijų galimybės, kur būtų kalbama apie vietų parlamente paskirstimą, reikalingi automatiškai, matematiškai leid, e, taikomi kriterijai, kurie būtų taikomi visais atvejais ir kurie nesukeltų jokių diskusijų. Dėl dar kai kurie pakeitimai prašo, kad regionuose būtų renkami tiesiogiai atstovai į kai kurias Europos, atsaking, Europos lygio atsakingas pareigas. E, į komisarus arba dar kažkur tai institucijas. Čia nėra ko be pridurti šalia to, ką jau pasiūlė AFKO komitetas. E, na, nebent tai, kad reikia naikinti biurokratinės kliūtis, kad būtų galima kaip galima laisviau dalyvauti Europos uh, E, rinkimuose, ypatingai kalbant apie tuos piliečius, kurie gyvena skirtingose valstybėse narėse negu jų. Kai kurie pakeitimai yra susijęs su piliečių iniciatyvomis. Tai yra didel, e, tiems e, pakeitimams Tiems aspektams yra numatyta nemaža dalis Lisabonos ir, sutartyje ir juos reikia atsižvelgti. Galbūt ne į visus tuos pakeitimus, kadangi labai nemažai finansinių problemų dėl to, kaip demokratiškai tiesiogiai tiems piliečiams e, vykdyti e, rinkimus. Nes tam reikalingas ir finansavimas, ir skaidrumas. Dėja, kai kurie pakeitimai pabrėžia, kad parašų rinkimas, elektroninių ypatingai parašų rinkimas yra labai sudėtingas, brangus ir galbūt reikėtų padaryti lengvesnę prieigą piliečiams prie elektroninio pasirašymo. Būkime atsargus, kad ta iniciatyva e, nesubanalėtų, kad e, nebūtų piktnaudžiaujama parašais. Tačiau šiaip ar taip, kalbant apie elektroninius parašus, reikėtų supaprastinti tą sistemą. Ta linkme yra nukreipta nemažai pakeitimų ir manau, kad kitos kadencijos parlamentas labai nemažai turės peno diskusijoms apie šias iniciatyvas, apie parašų kiekį ir apie tai, kokį poveikį e, e, duos kai kurie pakeitimai. E, Jūs visą tai reikia labai nuodugniai išsinagrinėti. Labai, štai ir viskas, ką norėjau pasakyti apie tai, ką nagrinėjo mūsų komitetas. Aš norėčiau dar išskirti teigiamai kai kurias kitas rytis, kurios e, mums, mus domina, tačiau nebūtinai mes esame kompetentingi tose srityse, sakysime, sakykime, tokios rytis kaip migravimas ir prieglopstis. Dar reikia pakei, palaikyti tokius pakeitimus, kurie siūlo, kad saugumo reikalavimai, teisės aspektai, e, teisės aspektai turėtų tam tikrą pusiausvyrą. Aš kaip italas domiuosi šiais klausimais. Mano valstybė yra Europos pietuose ir kartu su kitomis valstybėmis labai domisi e, migracijos klausimais. Tai yra visiškai logiška ir logiškai dera su Europos integracijos klausimu. E, siena tarp e, Kipro, Maltos ir, ir, ir kitų valstybių yra vidaus sienos, vidaus siena ir jeigu jau yra ES, tai ES kaip po tokia ir turi veikti, tiek užtikrinant saugumą, tiek priimant migrantus. Aš visiškai pritariu tam, kas buvo siūlyta teisingumo srityje, e, tačiau kalbant apie pono Berlingerio pasiūlymą, kad reikia geriau e, renkti advokatus ir teisėjus, E, tai štai tiek ir viskas. Ačiū. Kai pranešėjas nuo Lybė komiteto, aš norėčiau pateikti keletą pasamprotavimų ir pasakyti savo asmeninę nuomonę dėl e, pakeitimų susijusių su Libė komitetu. Štai ką norėjau pasakyti norėčiau iškelti kai kurios horizontalius klausimus. Šie klausimai yra susijęs su vertikaliais pagrindiniais klausimais ir čia yra visai lė pakeitimų padaryta. Kaip žinote, tų pakeitimų yra labai nemažai, e, daugiau negu 300. Norėčiau pasakyti siekti, kad tas pranešimas, kurį mes turime, turi būti trumpas, turi būti aiškus ir kad juo būtų siekiama e, Stokholmo programos geresnio įgyvendinimo. Kai kurie pakeitimai siūlo, kad būtų diskutuojama apie kai kuriuos elementus, dėl kurių parlamentas savo nuomonę jau pareiškė. Taigi nemanau, kad jie būtų naudingi dėl Rumunijos ir, ir Bulgarijos prisijungimo prie Šengeno zonos. Taip pat yra e, labai panašių eilė visa pakeitimų. Mm, ir mes pabandysime tais atvejais, kada jie panašus, kurti kompromisus. Kai kurie pakeitimai tokie kaip e, išorės dimensijos įvedimas į e, teisingumo e, zoną yra įdomus pakeitimai. Kalbant apie kompromisus, sakyčiau, kad reikia didelį dėmesį atkreipti į policy areas – Tačiau nemanau, kad šio pranešimo atveju reikėtų konkrečiai apie šitą sritį diskutuoti. Taigi, šiuo klausimu su įvairiais kolegomis aš dar pasišnekėsiu, pasitarsime ir pagalvosime, reikalinga į galutinę, e, galutinį variantą įtraukti šį aspektą. Tačiau bet kokiu atveju, kai kuriais atvejais reikia, e, kad e, E, taryba veiktų ryštingai, ypatingai kalbant apie naują Lisabono sutarties variantą. Kaip visi žinome, tai išryškina parlamento vaidmenį ir tai yra beprecedentinis atvejis e, e, laisvių erdvėje. ES turi garantuoti kaip galima geresnį piliečių teisų užtikrinimą, būtent to prašoma 53-ame pagrindinių teisų hartijos straipsnyje. Dėl Lisabono sutarties kai kurie nariai pakeitė pakeitimus, tai yra susijęs su pilietybė, kitaip tariant, e, kad būtų apimami ne tik tais ES valstybių narių piliečiai, bet ir e, rezidentai bei emigrantai. E, žodžiu, kad rinkimuose dalyvautų visi žmonės bei šimties, koks bebūtų jų statusas. Tai yra visiškai aiškus ir nedviprasmiškas punktas. E, e, įvairios e, tarp vyriausybinės programos, e, Tamperė programa, Stokholmo programa. E, viskas jau praeitie, nes įsigaliojo, Liuksam, įsigaliojo Lisabono sutartis. Dabar komisija gali naudoti savo iniciatyvos teisę ir apimti įvairias rytis, kurios yra numatytos Lisabonos sutartyje. Mes e, turime naują teisingumo ir laisvių erdvę ir pasižiūrėti, kaip ta erdvė veikia. Mes turime ir toliau dirbti, kad įrodytumėm, kad subsidiarumo principas atitinkamai gerai taikomas visuose Europos valstybių parlamentuose. Įvairūs iššūkiai, juos reikia atremti, vyksta tarp institucinis dialogas, dalyvauju taryboje, tačiau tuose, tuose pašnekiuose turi dalyvauti ir įvairios agentūros. Dar norėčiau paliesti tuos pakeitimus, e, kurie yra priskiriami e, Kopenhagos dilemos sryčiai. Jau ne vieną kartą apie tai buvo kalbėta. Justice Cobot turi būti taikoma e, atsižvelgiant į įvairių teisų laikymąsi Europos Sąjungoje. Ta linkme nukreipta labai nemažai e, pakeitimų. Ksenofobija, radikalizmas, populizmas taip pat yra svarbios ir skaudžios temos ir jas liečia irgi kai kurie pakeitimai. Naujoje programoje turime aiškiai sukurti ties ksenofobiją, ties populizmą, ties e, skirtumų E, ir e, e, netolerancijos kurti, kurstimą. Savaitę, praeitą savaitę vyko diskusijos šią temą. Labai svarbu duomenų apsauga, tai yra 102 pakeitimas. Šis duomenų apsaugos paketas iš tiesų turi būti vystomas ir tos, tą skatinama daryti. Mes neturime dabar suklūpti siekdami šio tikslo, nesaugoti piliečių duomenų iš parlamento pusės būtų tikrai didžiulė klaida. Mes galėjome pasistumėti šią e, linkme, taip pat ir baudžiamosios teisės srityje, tai yra labai sudėtingas sritis ir ją reikia labai nemažai pamastyti. Lygiai tas pats pasakyta, pasakytina ir apie vidaus saugumą. E, paskutinio plenarinio posėdžio metu Strasbūrė uždaviau komisijai klausimą žodžiu. Vyko diskusijos ir buvo priimta rezoliucija, o tos rezoliucijos turinys turi atsitikti atsispindėti e, šio pranešimo galutinėse išvadose. Ir pabaigai 254 e, pakeitimas. Jame yra prašoma, kad būtų laikomasi tarptautinių teis, tarptautinės teisės, taip pat e, e valstybės narės ir ES laikytųsi žmogaus teisų e, teismo nutarčių. E, visa, e, tai būtų susiję su e, prieglapščio klausimais, su solidarumo klausimais. Jau ne vieną kartą apie tai buvo kalbėta šio Europos parlamento mandato metu. Kalbant apie Europos fondų valdymą, pritarčiau kolegoms, ypatingai ponui Berlingver, kad Europos dimensija yra labai svarbu. E, mes labai dažnai komitete aptarinėjome šį klausimą. Tai nėra klausimas, kuris apsiriboja vien tarp institucinėmis diskusijomis, tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. E, reikia, kad šioje srityje veiktų visai le profesionalų, advokatų, e, kitų teisininkų ir kad tie teisininkai pasižiūrėtų, kaip visas ambicijas galima įgyvendinti praktikoje, e, kad mūsų teisės ir saugumo erdvė realiai veiktų. Reikia, kad Europos sąjungoje iš tiesų geranoriškai vyktų visi veiksmai, kad Europos, finansu, kad Europos komisija finansuotų, kad europiečiai galėtų žinoti, kad ir jiems reikia prisidėti, kadangi laisvių saugumo e, ir teisių erdvė be jų dalyvavimo neįmanoma sukurti. Dabar e, atveriu diskusijas, visi, kas norėtų, gali sureaguoti į komentarus, taip pat e, komisija Teisingumo reikalų komitet, e, generalinio direktoratas gali, ats, a, a, a, a, e, gali kalbėti, gali kalbėti ir pirmininkas, taip pat gali kalbėti visi parlamentarai, kurie to pageidauja. Muchas gracias. Eh, en primer lugar, agradezco naturalmente el trabajo de los tres. Labai ačiū Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Visi suprantame, koks jis sudėtingas, kada reikia pažiūrėti į pranešimą iš truputėlį kitokio kampo. Taip yra daug pakeitimų. Afko komitetas, šalia kitų komitetų yra būtent tas komitetas, kuris pateikia mažiausia pakeitimų, tai visiškai logiškai. Ir mm, panas Kasinį, kaip komitetų pirmininkas, peržiūrėjo didžiąjų dalį. Taigi aš galiu labai trumpai kalbėti, nepaisant to, kad tai kila iš AFK komiteto. Tai nebūtinai turi būti institucinis požiūris. Man atrodo, kad į problemą žiūrima iš piliečių perspektyvos, kada kalbam apie prieigą prie dokumentų. Mes e, norime sutvirtinti ne tik tai skaidrumą ir tinkamą institucijų elgesį, bet taip pat piliečių teisę prieiti prie informacijos, informacija, kuria remiamasi priimami sprendimai Taip, čia tiesiog mes kalbame apie e, žmogus teisų apsaugą, apie kurią kalbama sutartyje. Žinoma, čia komisija gali įsikišti, kai reikia, kai mes bandome pasakyti, kad mums reikia nuorodas į e, teisės aktus, į... mes tiesiog giname mūsų piliečio teisę elgtis, e, na, politiškai Ir galiausiai yra daug nuorodų. Na, kalbama apie giminę sistemą, kaip ponas Kazėmė minėjo. Jau istorija iš tikrųjų sena, ne tik tai su AFKO, bet visam parlamente mes kalbame daug apie apie rinkimų sistemos e, reformą, bet negalvoju, e, kad ne visai teisinga e, kalbėti arba tiesiog nukreipti visą dėmesį į savo pačių nuominę rinkimų sistemą. Vietinė yra na, gana vieninga. Na, Ne, aš kalbu tik ne tai, kad būtinai vieninga, bet aš kalbu apie mūsų pačių e, sistemą. Tai yra, kad ji šiek tiek e, na, skirtinga nuo atskirų valstybių narių e, sistemų. Čia matome homogeniškumą. Ne, net noriu pasakyti, kad vis, visur visiškai ta pati, bet daug yra bendrų bruožų ir tai leidžia piliečiam uh, suprasti, kad kai jie balsuoja už nerinkdami Europos parlamento narius, kad tai yra kažkas unikalaus. Ačiū. Prancūzų. Ačiū pirmininkė, brangus kolegos, už tokį kruopščiai parengtą ir sudėtingą pranešimą. Labai nemažai juo apimama temų ir tos e, temos, kuriomis kalbama, labai jautrios visom, visiems ES piliečiams. Ypatingai tiems, e, kurie dar tik e, pradžioje darbo su žmogaus teisėmis. Yra dar ir daugiau dalykų, apie tuos dalykus nebuvo kalbėta, kadangi jie be galo sudėtingi, tačiau manau, kad reikia ypatingą dėmesį skirti lybe komitete parlamentui ir kitos institucijos taip pat turėtų į tai atkreipti dėmesį. Turiu galvoje elektroninį balsavimą. Elektroninis balsavimas yra piliečių teisė, o šiuo metu šioje srityje galime konstatuoti demokratijos trūkumą, nes e, dažnai atsitinka taip, kad valstybėse narėse piliečiai negali balsuoti elektroniniu būdu. Man atrodo, kad šis aspektas turi kaip galima greičiau, nedelsiant sureguliuotas, būtent ES turi imtis iniciatyvos. Nors Dabar sakoma, kad nacionalinės sistemos reguliuoja E, balsavimą elektroniniu būdu. Mes pateiksime komisijai pasiūlymą e, ir nacionaliniams parlamentams bei pradėsime diskutuoti šiuo klausimu, būtent dėl elektroninio balsavimo. Toliau kita tema, kurią reikia paliesti, yra teisingumas. Aš manau, kad valstybėse narėse teisingumo savoka nėra vienodai interpretuojama. Sakykime, žmogaus teisė, žmogaus teisų pažeidimas, laikymasis e, ar nesilaikymas. E, čia kalbama apie teisingumą. Ir teisingumas yra skirtas stebėti, kas, kas negerai, kokiose srityse tame tarpe ir ekonominėje. Kalbant apie ekonomiką, pasakyčiau, kad e, čia teisingumo labai trūksta. Mes labai norėtumėm atitinkamų pakeitimų šioje srityje ir norėtumėm, kad kai kuriais atvejais būtų numatyta laisvės atėmimo bausmė tiem žmonėms, kurie e, e, padarė prasižengimus. Daugelį teisminių sistemų, taip pat ir mano šalyje, nepakankamai akcentuojama e, ekonominės žalos atlyginimas. Taip pat e, mokesčių vengimo srityje nėra numatyta, kaip, e, ne, ne, nenumatyta baudų, kad būtų galima susigražinti tas sumas, kurios nebuvo sumokėtas mokesčiams. Tai reikia numatyti įkalinimo bausmes, jeigu, žmonės, jeigu, jeigu tie žmonės padaro tokius nusikaltimus. Būtent apie tai reikėtų organizuoti diskusijas ir pasižiūrėti, ar to teisingumo aspekto negalėtumėm peržiūrėti, kad valstybės narės turėtų finansinės naudos, jeigu e, aptinka kažkokius tai fin, finansinius arba mokestinius pažeidimus. Ir paskutinis, taškas, paskutinis punktas, kurį norėjau paliesti. Tai yra labai svarbus klausimas mano šaliai. Labai nemažai pakeitimų pateikėme susijusių su Šengenos su Šengeno erdve. Kalbant apie bendrasis teisės, pagrindinės teisės, apie bendrą rinką ir e, laisvą judėjimą, tai manyčiau pats laikas pagalvoti, kad ES yra viena piliečių kategorija. Ir nebereikėtų daugiau kurti įspūdžio, kad kai kurie ES piliečiai yra antrarūšiai arba kad jų teisės dėl kažkokių priežasčių yra ribojamos. E, nelabai daug ekonominės naudos duoda priklausomybė e, Šengeno zonai. Tačiau priklausyti Šengeno zonai reiškia, kad piliečiai traktuojami vienodai, kad jais visais pasiekima vienodai. Parlamentas juk to ir siekia. Jeigu norime, kad nekiltų problemų su vertėjais, laikykitės jums skirto laiko. Mes turime laiko iki 12.30, galbūt keletą minučių dar turėsime, tačiau kalbėkite trumpiau. Pone Romero Lopes. Ačiū pirmininkė. Norėjau pasakyti, kad šis vertinimas yra labai svarbus. Aišku, tai būtų gerai padaryti prieš galtinį vertinimą. Tai yra dar tik pirmasis laikotarpis ir, ir aišku, šis procesas svarbus visams, visiems trims komitetams, nes prie mūsų Lisabono sutartį pagrindinių teisių hartija yra konstitucinių reikalų komiteto darbas. Norėčiau pabrėžti tuos disbalansus, kuriuos pabrėžė politikos departamentas. Nes šie disbalansai niekur nedingo. Jeigu kalbame apie vidaus reikalų, reikalus, tai nekalbame apie pagrindinių laisvių apsaugą. Ta, ši strategija yra tokia pat svarbi kaip ir e, vidaus reikalų strategijos rengimas, e, vidaus saugumo strategijos rengimas. Aišku, kad e, čia bus ir biudžeto problemų, nes pinigų trūksta visur. Na, bet šiaip ir taip džiaugiuosi, kad vyksta ši diskusija. Pone Lichtenbergerio, labai ačiū. Dar kartą norėčiau pasakyti, kokia svarbi yra esamų teisų stebėsenos priemonės integracija. Ir kai kalbame apie prieigos laisvę, yra daug interpretacijų susijusių su įgyvendinimo pokyčiais. Ir todėl pakirtamas teisinis aiškumas. Antras dalykas, kuris yra man labai svarbus, yra užtikrinti, kad proceso teisė būtų užtikrinta tarpvalstybinėse tarp baudžiamosiose bylose. Kalbėjome apie vertimą kitų teisų užtikrinimą. Tai yra dalykai, kurių atžvilgių reikia gerinti procesą, tačiau čia turime sukurti pagrindus, kurie leistų tai padaryti kad galėtume atsakyti į piliečių klausimus. Žmonės turi galimybę, galimybę turėti, steigti tarpvalstybinės bendrovės ir taip toliau. Ir gauti paslaugas, kurios užtikrintų jų teisės tarpvalstybinių mastu. Ponas Bronsas. Ačiū. Pono Berlingverio žodžiai dėl valstybių narių nesugebėjimo perkelti direktyvas laiku e, buvo labai aiškus. Angliškai parašyta, kad reikia imtis veiksmų dėl valstybių narių netinkamo elgesio, reikia žinoti, kas yra tie pažeidėjai. Aš esu įstikinęs, kad priešiai e, tokios formuluotės e, sutiks nelabai patenkinti. Man atrodo, kad valstybės narės vertinamos kaip e, išdykę vaikai, o ne suverenios organizacijos iš pono Kazinė buvo įdomu iškirsti, kad visa diskriminacija turi būti draudžiama. Įdomu, ar tai būtų diskriminacija ir politinių sąjungų ar nuomonės pagrindų, nes tokia diskriminacija Junktinėje karalystėje yra plintanti ir ją remia visa politinė klasė. Ponas Kasinis minėjo piliečių iniciatyvą kaip tiesioginės demokratijos forma. Aišku, yra panašumo, tačiau yra fundamentalių skirtumų piliečių. Iniciatyva apima tik tai tuos, kurie pasirašo arba atsisako pasirašyti, bet tai nėra žmonių dauguma. O piliečių iniciatyvos rezultatas nėra e, valstybių narių žmonių sprendimas, tai yra prašymas imtis veiksmų komisijai. O jį tai gali atsisakyti daryti. Piliečių iniciatyva tai panašesnė į peticiją, o ne uh, tiesioginės demokratijos sprendimus. Nesu įsitikinęs, kad peticija autoriai turėtų susilaukti finansinės paramos, kadangi būtų daromas skirtumas tarp tų, kurie yra tam, remiami ir kurie ne. Ir aš manau, kad būtų netinkama, kad peticinė, pet, peticijų autoriai būtų e, peticijų e, objekto, objektų kišenėje. Na, o kalbant apie kitus dalykus, tai 30 protokolas Junktinė karalystė nėra išlyga, tačiau nežinome, kas tai iš tikrųjų yra. Reikia dar atidžiau šį klausimą paanalizuoti. Pana Jimenez Aril. Ačiū, pirminkė. Užsienio reikalų komitete šiandien balsavome dėl nuomonės kurios, kurią rengėdavau šešėlinę pranešėją. E, ši nuomonė buvo patvirtinta ir didžioji dalis pakeitimų buvo skirti tam, kad būtų įtrauk, įtrauktos imigrantų teisės, apie ką kalbėjo panas Kasinis. Tačiau daug kompromisų pasiekti nepavyko parengtas buvo tik vienas kompromisas, buvo daug pakeitimų dėl terorizmo aukų, priekyvo žmonėmis aukų. Ir noriu pasakyti, jog tikiuosi, kad e, jūs turėsite galvoje tuos pakeitimus e, skirtus e, nusikaltimų aukų apsaugai. Turiu tik vieną klausimą dėl rinkimų teisės. Ponas Kazinis kalbėjo apie regioninius ir nacionalinius įstatymus, ponas Gerero taip pat, tačiau turim galvoje, kad daug pakeitimų pakeist, pateikta Europos rinkimų teisiai prieš Europos rinkimus. Norėčiau žinoti, kokia jūsų nuomonė būtų apie juos. Ar... Dabar norėčiau steigti žodį pranešėjams. Kaip svarantų taryba nesirengia šiuo metu kalbėti. Galbūt komisija trumpai norėtų pateikti kažkokį pareiškimą ar komentarą. Prašom labai trumpai. Yes, thank you very much. Um, just... Labai ačiū, labai trumpai. Na, komisija tiesiog norėtų pabrėžti dar kartą, kadangi buvo pateikta tam tikrai pakeitimai penktam e, skirsniui. Norėtum tai dar kartą pakartoti tai, kas jau buvo pasakyta, kad visa tai e, turėtų būti žiūrima na, kitokiame kontekste. Mes puikiai žinome, kad teisingumo politika, taip pat užsienio reikalų politika jau pasikė brandus e, tokį etapą ir e, komisijai e, reikia na, tiesiog nesudarinėti tokio lyg ir pirkinių sąrašo ateičiai. Na, man atrodo, kad a, e, negalima nieko siekti, kad sumažintų komisijos ir būsimo parlamento galių. Labai ačiū. Gal dar kas nors norėtų trumpai. Ačiū pirmininkė. Na, e, ta ataskaita tiesiog kviečia e, mus atkreipti dėmesį į e, pasienio tarnybos dalykus, kiek žiūrėti galimybių studiją, na, Frontexo reglamentas. Tai turėtų būti prieinama kitais metais. Norėčiau dar kartą kreipti dėmesį į detalę tokią statistiką, kada kalbama apie Taip, žodžiu, kada prekyba šitais statistiniais duomenimis. Ir galiausiai komisija patikė komunikatą dėl būsimų iššūkių, būsimų problemų. Na, taip pat didelis dėmesys kreipiamas į vertinimą. Ir pranešėjas Berlingbar jau pabrėžė, kad tas vertinimas svarba, tai reikia didesnį vaidmenį kitais metais. Uh, Taip, atkreipsime dėmesį į visus pasisakymus, visus o, uh, komentarus. Na, gal norėtumėte dar o, uh, trumpą komentarą dėl rinkimų sistemos? Trumpai norėčiau pasakyti, kad pritariu ponui Gerero, kuris pasakė, kad neįmanoma sukurti šio uh, skadencijos metu rinkimo uh, įstatymo. Tačiau paliksime tai kitai kadencijai. Sutinku ponui, su ponu Gerero, tikrai reikia subalansuoto e, rinkimų įstatymo, kuris paliestų visas valstybės narės. Labai ačiū. Jūs, atrodo, ponė Berlingeri, nebenorite pasisakyti. Taigi mes baigėme posėdį. Kito posėdžio, e, balsavimo tiksliau data yra 21 e, spalio, tačiau balsavimai bus atidėti. Kol kas tebe sitarėme, kada galima organizuoti tuos balsavimus dėl pakeitimų. Visiems dėkoju. Trečią valandą pratesime. Bus klausimai.